Meine sehr geehrten Damen und Herren. Ponios ir ponai, e, gerbiama kolegė. Galvau, kad mes esame tik dviese, bet matau ir kitus e, kolegas, taigi galime pradėti. Pradėkime biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Man atrodo, kad oro sąlygos neleidžia kolegom atvykti į Briuselį. Uh, E, jums darbo tvarkė yra pateikta. E, aš savo ruoštų jokių pranešimų neturiu. E, kont naujienose kalbų režimas yra atspausdintas, taigi irgi visi matote. Ir kaip visada mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Taigi trečias darbo atvarkės punktas 2015 metų metinė ataskaita ES finansinių interesų apsauga, kova su sukčiavimu. Norėčiau pasveikinti e, komisijos pirmininko pavaduotoją poną Georgievą. E, ir taip pat Olafo komandai ir jos atstovų taip pat suteiksiu žodį. Prašau. Pone Gergyva. Much, Chair, for, uh, uh, Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad pakvietėte mane ir Olofo kolegas pristatyti šių metų metinę ataskaitą dėl ES finansinių interesų apsaugos. Mes nusprendėme apibendrinti savo pasisakymo esmę trumpose skaidrėse Ir tokį formatą pasirinkome dar ir todėl, kad e, manome, kad padarėme nemažai pažangos. Taip pat ir padedant šiam komitetui. Tai kaip mes e, organizavome savo ataskaitą, tai kaip ją pristatome, padės mums pristatyti pagrindinius e, elementus ir vėliau tai padės mūsų diskusijoje. Pirmoji skaidrė Kaip žinote, tai yra ataskaita, kurioje pristatoma metinė veikla atliekama komisijos ir valstybių narių, kovojant su sukčiavimu ir pažeidimais. Mes tikrai esame suinteresuoti dirbti su labai konkrečiais darbo atvarkės klausimais ir laikomės tinkamo finansų valdymo principo. Jie yra labai svarbus, jeigu norime pasiekti ekonomikos saugimo ir darbo vietų kūrimo Europoje. Turi būti pasirūpinta, kad mokesčių mokėtojų pinigai išleidžiami tinkamai. Mm, ir už tai atsiskaitoma. Mes e, atsižvelgėme į Europos auditų rūmų ir Europos parlamento pernai išsakytas pastabas ir Europos komisija ėmėsi nemažai iniciatyvų e, siekiant apginti ES finansinius interesus. Ir ataskaitoje matysite, kad mes pripažįstame, jog yra logistinių, administracinių, organizacinių ir bendradarbiavimo priemonių, kuriomis remdamėsi mes siekime dirbti. Galbūt e, pereikime prie kitos skairės. Iš karto atsiprašau už smulkų šriftą. E, tikiuosi, kad turite ir atspausdintą šią prezentaciją. Šioje skaidrėje apibendrinėjau svarbiausios politinės iniciatyvos ES lygmenių. Pirmiausia, kalbant apie išlaidas po finansinio reglamento peržiūros 2015-aisiais, mes komisiją nuo 16 sausio mėnesio nustatėme skaidresnį ir veiksmingesnę iš ankstinio įspėjimo sistemą dėl nepatekimų ekonomikos ekonominės veiklos vykdytojų. E, ta sistema turi aišku organizaciją ir priimami sprendimai dėl administracinių sankcijų, dėl finansinių e, nuobaudų. Pavyzdžiui, tos sprendimus priima ES institucijų, agentūrų ir kitų organų atstovai. Turi būti taip pat užtikrinta, e, kad laikomasi proporcingumo principo ir kad išklausomos visos pusės. Antra, 2015 komisija patvirtino keturių deleguotojų ir keturių gyvendinimo e, reglamentų paketą bendro valdymo srityje, kalbant apie dabartinę finansinę perspektyvą 14-20 metų. Siekiama padidinti valstybių narių teikiamos informacijos nuseklumą, suderinamumą ir tuo pat metu sumažinti valstybėms narėms tenkačią administracinę naštą. Ir galiausiai mes padarėme nemažai pažangos e, steigiant Europos prokuratūrą. Tos pažangos nemažai, bet padaryta dar ne viskas. Žinote, kad tai sudėtingas procesas, bet e, pažangos tikrai yra. Ir e, tai leidžia mums viltis, kad gruodžio mėnesį Teisingumo reikalų taryboje bus pasiektas sutarimas. Ta pati galima saky, pasakyti apie finansinių interesų apsaugos direktyvą. Mm, ir noriu čia padėkoti ypač parlamentui už jo teiktą pagalbą šioje srityje. Toliau reglamentas e, dėl abipusės administracinės e, pagalbos muitinių srityje mm, tapo pagrindu kovojant su sukčiavimu muitinėse. Ir dabar bus įmanoma atsekti į ES atvykstančių konteinerių, atsekti iš kur jie atvyksta ir taip e, bus užtikrinama kova su sukčiavimu. Aš e, žinau, kad ir šis komitetas domisi operacijomis, kurias vykdo Olafas, kurios um, buvo vykdomos 15 metais. Ir siekime nustatyti įvairius pažeidimus susijusius su įvairių krovinių gabenimu. Komisija taip pat uh, toliau įgyvendina mm, veiksmų planą dėl kovos su cigarečių kontrabanda, neteisėta priekyba tabako produktais, aišku, čia bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis. Ir dar mm, Herkulis 3 finansinė programa padeda stiprinti valstybių narių administracinius gebėjimus, taip pat policijos ir muitinių mm, gebėjimus. Tai tiek apie komisijos veiksmus, o dabar apie tai, ką daro valstybės narės. Ir aš norėčiau asmeniškai padėkoti Olafo atstovams už tai, kad labai paprastai e, gebėjo parodyti, kur valstybės narės sutelkė savo dėmesį ir kuriuose srityse veiksmų galbūt trūksta. Tai yra parodyta šioje skaidrėje. Tai yra skaidrė su informacija iš vieno iš dokumentų, kurie pridedami prie šios ataskaitos. Čia išvardintos priemonės, apie kurias pranešė valstybės narės, gyvendinant skirtingus etapus kovoje su sukčiavimu. E, prevencija, nustatymas, tyrimas ir atgavimas, ar lėšų susigražinimas ir sankcijos. Kuo remiasi ši informacija? remiamasi klausimynų, kurį gavo valstybės narės, jį užpildė ir atsiuntė komisijai ir atsakydamas į klausimus išvardijo pagrindinės priemonės, kurių ėmėsi per ataskaitinius metus. Visa ši informacija buvo apibendrinta darbinėme dokumente, kuris pridedamas e, prie ataskaitos dėl 325 straipsnio įgyventinimo ir kaip jį užtikrina valstybės narės. Tai, ką mes matome šioje lentelėje, tai sritis, kur valstybės narės padarė daugiausia, kalbant apie įvairias priemonės. Tai jeigu praleisime kitą, kitų priemonių eilutę ir pažiūrėsime visas priemonės, kurios išvardintos, ar sritis, kurios išvardintos virš jos paskutinės eilutės, matome, kad tai sritis kaip viešieji pirkimai, finansiniai nusikaltimai, interesų konfliktas ir taip toliau. Na ir mums atrodo, kad tai rodo, kad daugiausia dėmesio skiriama svarbiausiams sritims. Bet lentelė taip pat rodo, kuriuose sritise mm, galėtų būti padaryta daugiau, nes yra tikrai nemažai dar mm, tų baltų plotų skiltise ir mm, vyksta dialogas su valstybėmis narėmis dėl tolesnių veiksmų šiuose srityse. Šioje lentelėje dar esame svarbios informacijos būtent, e, kiek valstybių narių e, baigė gyvendinti nacionalinės kovos su sukčiavimu strategijas. Dabar yra penkios valstybės narės. E, pernai buvo tik penkios. Ir dar penkios valstybės narės mums pranešė, kad jau gerokai pasistumėjo ir netrukus užbaigs procesą. Ir dar trumpai. Apie tai, kokios yra tendencijos, kalbant apie um, pažeidimus, apie kuriuos pranešama, kalbant apie įplaukas, pamatėme, kad um, pranešama daugiau uh, apie pažeidimus, bet e, visą tai turime vertinti kontekste, lyginant su 14 metais. 14 buvo itin aktyvus metai, vyko bendros mūtinių operacijos, mm, taigi mm, sumažėjimas, kuris matomas 15 metais, e, turi būti mm, suvokiamas kaip e, saliginis, lyginant su labai aktyviais 14 metais. Vis dėlto mūsų darbuotojai mm, konstatuoja, kad daugelį valstybių narių muitinių darbuotojų skaičių sumažėjo. Taip yra dėl to, kad apkarpyti biudžetai ir mes norėtume, kad šią temą toliau būtų kalbama su valstybėmis narėmis, nes mes baiminamės, kad mm, tai gali mm, neigiamai paveikti valstybių narių kontrolės gebėjimus. Kalbant apie išlaidas, čia duomenys interpretuoti šiek tiek sudėtingiau. Kalbant apie pažeidimų mm, pranešimą, matome, kad pranešta apie mažiau pažeidimų. Ir taip pat e, matome, kad e, mm, padidėjo pranešimų apie pažeidimus žemės ūkio sektoriuje. Kas nauja čia yra tai, kad finansinės vertės pažeidimų gerokai išaugo. Tai galima vertinti pozityviai, tai gali reikšti, kad valstybės narės naudoja tokias metodikas, kurios leidžia jiems e, geriau, veiksmingiau nustatyti pažeidimus. Bet, e, aišku, mes turime mm, viską išanalizuoti ir įsitikinti, kad e, būtent taip ir yra. Toliau dėl pažeidimų nesusijusių su sukčiavimu. Uh, Ne dėl sukčiavimų. Dvi valstybės narės, Ispanija ir Airija, pateikė ataskaitas per vėlai, per vėlai bet e, jų pranešti pažeidimai sudaro 40 procentų visų pažeidimų ne dėl sukčiavimo. Taigi, kokios mūsų išvados ir rekomendacijos, kaip ir ankstesniais metais, mes parengėme rekomendacijas, kuriams mums atrodo pačios svarbiausios. Jau susijusios su mm, įplaukomis, nuosavais ištekliais ir išlaidomis. Kalbant apie įplaukas, e, rekomendacija tokia, kad turi būti bendradarbiaujama tarp valstybių narių ir su valstybėmis narėmis, E, ir dar kartą noriu pasakyti, kad biudžeto sumažinimai daugelioje valstybių narių gali paveikti kontrolės gebėjimus. Ir taip pat būtina stebėti tendenciją susijusią su pranešimais apie mm, pažeidimus, kalbant apie išlaidas. E, mes teigiame, kad būtina užtikrinti, kad visa teikiama informacija yra išsami, O nacionalinės institucijos tinkamai naudojasi informacinėmis technologijomis, vertinant pažeidimus dėl sukčiavimo, kad su sukčiavimu būtų kovojama veiksmingiau. Šias rekomendacijas aptarsime su valstybėmis narėmis, stebėsime, kaip jos įgyventinamos, o šiandien, aišku, turėsime galimybę išgirsti jūsų nuomonę, jūsų pastabas apie ataskaitą, kurią pristatome ir taip pat apie tai, kas jums atrodo turėtų būti geriau daroma ateityje. Ačiū. Dėkoju už įvadą. Šis, ši ataskaita yra mums tikrai labai svarbi, nes kova su sukčiavimu ir e, Sąjungos, Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga yra tikrai mums rūpimi klausimai. Dabar suteiksiu žodį mūsų komiteto pranešėjai, poniai Piterai. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos nariai Georgievai už jos pasisakymą ir už bendrai visą jos darbą ir bendradarbiavimą su biudžeto kontrolės komitetu. Taip pat sveikinu su naujomis pareigomis, kurias jau užims ir e, tuo pačiu metu apgailėstauju, kad baigėsi mūsų bendras darbas, bet sėkmės jums naujose pareigose. Aš e, turiu keletą klausimų, kuriuos norėčiau užduoti ir norėčiau paprašyti daugiau informacijos. Kalbant apie informaciją susijusią su finansiniais piknaudžiavimais ir pažeidimais, ta informacija, tai duomenys, aišku, yra neraminantis. Ir nesvarbu, kokio masto yra tie pažeidimai. Bet aš turiu keletą klausimų. Komisijos narė pasakė, kad tikisi, jog iki metų pabaigos baigsis darbai susiję su Europos prokuratūros įsteigimu. Mes visi, aišku, to tikimės, bet aš norėčiau įsitikinti, kiek e, tie lūkesčiai yra pagristi, ar tikrai tikėtina, kad tas darbas, tas procesas baigsis. Ir dar noriu paklausti, kokie didžiausi trikdžiai šiame procese, steigiant Europos prokuratūrą. Ir antras klausimas. Jeigu Europos prokuratūros reglamentas ir mm, finansinių interesų apsaugos mm, reglamentas būtų patvirtintas, būtų šie teisės aktai patvirtinti tokie, kokie yra dabar, ar iš tikrųjų būtų tinkamai saugomi ES finansiniai interesai. Aš taip pat norėčiau paklausti, ar komisijos narė mano, kad reikėtų kažkokių pakeitimų dabar rengiamuose teisės aktuose skirtose Europos prokuratūrai. Dar norėčiau sužinoti, kaip Jūs vertinate Olafo ir Eurojusto vaidmenį po to, kai jau bus įsteigta Europos prokuratūra. Toliau dėl PVM mokesčio balandžio 7 dieną komisija paskelbė komunikatą dėl veiksmų plano mm, siekiant mm, bendros PVM erdvės sprendimų metas, taip vadinasi tas komunikatas, ir ten pristatytas veiksmų planas iki 2016 metų, ir ten numatoma, kad turi būti stiprinamas bendradarbiavimas tarp mokesčių administracijų, tarp muitinių ir teisės saugos institucijų, bei taip pat dėl administracinių mokesčių administracijų gebėjimų stiprinimo. Norėčiau paklausti Kalbant apie glaudesnį bendradarbiavimą, kokio tipo bendradarbiavimas tai turėtų būti, kaip vyksta tas bendradarbiavimo glaudinimo procesas mm, ir ar iki šiol pavyko padidinti mokesčių administracijų darbo veiksmingumą. Ir kada galime tikėtis mm, šio proceso pabaigos ir mm, kada šių administracijų veikla bus maksimaliai efektyvi. Na ir dar e, ten, kur komisija e, kalba apie valstybių narių kovą su PVM sukčiavimu, čia sakoma, kad komisija dirba su valstybėmis narėmis, siekdama, kad tokie pažeidimai būtų išaiškinti kuo greičiau. Bet e, žinome, kad Europolas ir Olafas neturi prieigos prie Eurofito ataskaitos. Remiantis 2014 mm, reglamentu ir valstybių narių teisės aktais nesuteikiama prieiga prie tokios informacijos. Tai klausimas būtų, ar tikėtina, kad bus keičiamas informacija šioje srityje dar prieš įsteigiant Europos prokuratūrai. Mm, Europos prokuratūra mm, ir Europos prokuratūra vėliau jau perimtų tyrimus dėl PVM sukčiavimų. Ir dar dėl auditorumų e, rekomendacijų susijusių su 15 metų veikla. Kiek komisija gavo rekomendacijų susijusių su 15 metais ir kiek jų pavyko uh, įgyvendinti, e, dėl kokių priežasčių kai kurios rekomendacijos nebuvo įgyvendintos, e, su kokiamis problemomis e, pirmiausia susidūrė komisija ir kurios rekomendacijos komisijos nuomonė apskritai neįgyvendintinos. Ir dar kalbant apie komisijos ataskaitą, na, mūsų komiteto posėdžių metu dažnai aptariama cigarečių kontrabandos problema. Uh, Mano klausimas susijęs būtų štai koks. Aišku, kad ne visos valstybės narės teikia informaciją apie cigarečių kontrabandą. Ar komisija ketina prašyti valstybių narių, kurios nepateikė informacijos apie cigarečių kontrabandą 2015 metais, prašyti, kad jos pateiktų šią informaciją? Ir dar vienas klausimas apie korupciją ir pranešimus apie korupciją, ar informatorius, ar komisija mm, po paskutinių keturių metų mm, galėtų pasakyti, kad komisijos parengtos gairės yra veiksmingos ir ar komisija turi statistinius duomenis mm, dėl to, e, kiek pažeidimų komisijoje yra pranešama. Uh, Pagal e, Transparency International ataskaitą paskelbtą 13 metais daugelį valstybių narių nėra informatorių apsaugos e, sistemos. Ar komisija ketina teikti teisėkuros pasiūlymą, kuriuo siekiama nustatyti Europinę informatorių apsaugos programą, e, kuri pasitarnautų kaip įkvėpimas valstybėms narėms rengiant savo nacionalinės sistemas? Tai tiek, ačiū. Dėkoju už tiek daug klausimų. Prašau, ponė komisijos vicepirmininkė. Very, uh, Labai ačiū už gerai apmastytus klausimus. Pabandysiu atsakysiu į kai kurios iš jų, o į tuos, į kurios gal aš neturėsiu pakankamai detalios informacijos, kad mano darbuotojai atsakys. Visų pirma, dėl pripažinimo, kad e, tikrai buvo gal sudėtingas tas kelias iki šiol dėl Europos prokuratūros steigimo. Buvo daug pokyčių galvojant apie bendrą koncepciją, palyginti su tuo, ką iš pradžių komisija siūlė. Bet ką mes matome šiandien dėl pačių svarbiausių klausimų ir mūsų manimų svarbiausi klausimai būtų, ar PVM yra apimamas PIF direktyvos ar ne, tai čia yra teigiamų poslinkių, yra pažangos. Ir jeigu jūs klausimėt, kas mums svarbiausia, tai mes galvojame, kad svarbiausia yra ta maksimali riba, žala 10 milijonų eurų, kas yra svarstama taryboje. Mes galvojame, kad e, tai yra pernelyg aukšta riba. Tai yra toks klausimas, dėl kurio diskusijos tęsiasi ir aš noriu pagirti mm, Slovakiją, nes tikrai pirmininkadami jie labai daug mm, deda pastangų dėl e, Europos prokuratūros ir esame dėkingi Europos parlamentui už palaikymą mūsų atžvilgių dėl PVM. Buvo daug susitikimų ir tarp aštarango pareigūnų, iš tikrųjų, kur buvo pasakyta, kad tai yra raudonoji linija, nes jeigu neturėsime to, tai kam tada reikalinga iš viso Europos prokuratura, nes tai yra tokia sukčiavimo rūšis, kategorija, kuri turi didžiulio poveikio. Taip pat dar mm, turime išlikusių neraminančių klausimų dėl Europos prokuratūros reglamento. Aš mm, tikiu, kad parlamentas pritarė mūsų pozicijai, vertinant pagal tai, ką, ko, ką parlamentas išdėstė savo spalio 5 dienos rezoliucijai, visų pirma, dėl Europos prokuratūros kompetencijos. Mūsų manimų ta kompetencija yra pernelyg smarkiai suvaržyta. Mūsų manimo netinkama yra reikalauti, kad žala es biudžetui turėtų būti didesnė nei žala kitiem nukentėjusiesiems. Uh, Nes tuomet kai kurios stambios bylos gali nepatekti į Europos prokuratūros rankas, nes žala mm, būtų reikalavimo, kad būtų didesnė Europos biudžetui nei kitam nukentėjusiam. Taip pat mes reikalavome, kad Europos prokuratūra turėtų galimybę gauti informaciją apie visus uh, PIF atvejus. Tik tuomet būtų galima sukaupti pakankamai prasmingą informacijos paketą, kad būtų galima spręsti, ko, kaip yra su finansinių interesų apsauga ES bendrai, kad bendras vaizdas būtų aiškesnis. Taip pat mes galvojame, kad centrinio lygmenio turėtų būti aiškesnis paskirstimas tarp prokurorų mm, darbo, nors, aišku, Europos prokuratura e, prižiūrėtų kako bylų e, eigą, nors, aišku, pagrindinis darbas būtų vykdomas atitinkamose valstybėse narėse ir už tai būtų atsakingos jų prokuratūros, vis tik tai mes galvome, kad tuomet būtų galima užtikrinti didesnį patikimumą, aišku, galvojant apie įrodymų prieimimą, priimtinumą nacionaliniuose teismuose, čia irgi galbūt Europos prokuratūros indėlis būtų svarbus. Manau, kad dėl tų klausimų reikia toliau diskutuoti ir, ir tą darbą tęsime. Ir gal, galvojant apie tos sprendimus, tai būtų tokie elementai. Jūs taip pat eravotės dėl e, audito rūmų, kas mus neramina labiausiai, jūs paminėjote vieną rekomendaciją, kuri tikrai mus labai e, neramina, tai yra kiek Olaf ir Europolas, na ir po to jau aišku, Europos prokuratura turėtų galimybę prieiti prie PVM informacijos, kurie būtų keičiamasi bendrai sistemoje. Mes galvojame, kad labai svarbu yra užtikrinti tą prieigą, kad Eurofisk duomenys turi būti prieinami, jeigu mes norime, kad jie būtų panaudoti realiai kovoje su e, PVM sukčiavimu. Mes pakankamai intensyviai kalbėjomės apie darbų pasiskirstimą tarp Europos prokuratūros ir kitų struktūrų, pavyzdžiui, Eurojusto, aišku, Olafo. Čia vėlgi tai e, tema, kur mes galvojame, kad bus rastas pragmatiškas sprendimas. Uh, kuris leis užtikrinti tai, kad elementų suma būtų didesnė visuma nei kiekvienas iš jų atskirai, e, kad realiai būtų finansuojama tokia nauja institucija, kuri prisidėtų prie bendro paketo, e, kuris tuomet būtų dar daugiau apimantis, kad, kad nebūtų taip, kad mes finansuosime kažką, kas e, duos mažiau naudos. Dabar dėl tolesnio darbo su e, stebėjimo ar, ar priemonės, kuris yra pritaikytos, duoda poveikio. Čia, man atrodo, mes darome e, geros pažangos e, santykiuose su, su valstybėmis narėmis. Mes aiškinamės, kodėl jos pasirinko konkrečias tam tikras priemonės, kiek atitinkamų priemonių pirmenybės teikimas tam tikroms priemonėms buvo tinkamas tam tikrame kontekste. Aš čia galėčiau Jums parodyti štai kokie. Uh, tomai storiausi informacijos yra e, parengti tuo klausimu ir, aišku, ne visuomet, ne, ne su visomis valstybėmis narėmis e, santykiai yra e, tiek pat intensyvūs, bet tikrai yra palaikomi pakankamai glaudus ryšiai ir aš pakirtosiu tai, ką sakiau pradžioje, mes norime pasirūpinti, kad tuom, kad išlaidų mažinimo priemonės valstybės narėse nepakenktų uh, Mm, valdžios institucijų gebėjimams veikti um, kovoje su sukčiavimu, uh, kad jos galėtų tinkamai atlikti savo darbą. Aš čia paminėčiau galbūt tabako sritį, um, tabako produktų kontrabandos srityje. Mes um, kalbėjome su kai kuriomis mažomis valstybėmis narėmis, kurios galvo, tai tarsi jaučia, kad iš tikrųjų jos uh, nepratė nepratęsusios e, susitarimų, nepanakytusios, bet nepratęsusios susitarimų su Philip Morris International, jos nebegauna to palaikymo iš ES biudžeto, kuris leistų sustiprinti jų kovos e, pajėgumus, tai e, realiai kontrolė silpnėja, o nestiprėja kai kuriais atvejais dėl mokesčių administracijų, gal aš Magretai perdošiau žodį. Olafui perdosiu žodį gal, gal, nežinau, bet kuris iš jūsų gal, jeigu kažką norėtume pridurti prie to, ką aš pasakiau atsakydama į, į pranešėjos klausimus, pirmininkė, jeigu jūs leisite, aišku. Uh, dėkoju, dėkoju ponė vicepirmininkė. Aš galėčiau pridėti, papildyti papildomą informaciją kalbant apie e, Europos prokuratūros reglamentą ir kaip tą vertina Olafas, galėčiau pasakyti, kad e, jau buvo susitarta dėl šio reglamento, tai yra 56 ir 59 straipsnis, man atrodo 56, kad e, Olafas turės atlikti papildomą vaidmenį tose sritise, kur Europos prokuratūrai trūks e, kompetencijų. Ir dar kol kas vyksta diskusijos. Ir yra diskutuojama, ar reiks teikti administracinės paslaugas. Kol kas nėra dar dėl to nuspręsta. Kaip sakė ponia Georgieva, dabar vyksta paskutinis dėrybų etapas ir mes E, žinosime vėliau, kokio, kokios yra išvados. Dėl PVM ir veiksmų plano galiu pritarti, kad, kad tai yra pono Moskovici e, ir taks, taksė generalinio direktorato kompetencijos klausimas. Ir taip pat norėčiau e, remtis audit, specialiaja audito rūmų ataskaita, e, kuri taip pat kalba apie tai, kad būtų gerinama prieiga prie duomenų, pavyzdžiui, Eurofisk, kad komisija turėtų prieigą ir Olafas e, turėtų prieigą prie atitinkamų duomenų. Nežinau, ar mano kolegos dar norėtų ką nors pridurti. Jeigu ne, tai tuomet aš baigsiu. Aš atsiprašau, aš Jeigu jūs grįžtumėt prie šitos lentelės, tai pamatytumėt dėl informatorių, kad tai yra tas rytis, tas klausimas, e, kai dėl kurio valstybės narės ėmėsi palyginus mažai veiksmų, lyginant su kitomis sritimis. Reiškia, mes turime dar šioje srityje kažką daryti, toliau dirbti. E, komisarė Jūrova e, nagrinėja šį klausimą ir tai yra darbas, kuriam ji vadovauja, bet iš savo pusės aš galiu pasakyti, kad šiuo metu vyksta diskusijos su valstybėmis narėmis e, dėl tų prioritetų, e, kuriuos mes čia apsibrėžėme, kuriuos įvardiname ir čia reiktų daugiau dėmesio e, skirti gerai valstybių narių praktikai ir kad jos geriau dalintųsi tą praktiką. Ir manau, kad būtent šis klausimas kaip tik yra tas klausimas, kuriam valstybės narės turėtų skirti daugiau dėmesio, bet aišku ir komisija tą darys. Dėkoju, dabar dar keturi kolegos nori pasisakyti, kolega Jaro. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir norėčiau padėkoti poniai Gergievai, kad jie atvyko į mūsų posėdį ir kad sutiko su mumis aptarti šią metinę ataskaitą. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už puikų bendradarbiavimą. E, tas bendradarbiavimas tikrai buvo puikus, man net gaila, kad jis baigėsi, e, tačiau norėčiau palinkėti, naudodamasis progą, Jums sėkmės jūsų kitoje veikloje. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Pitera, mūsų pranešėjai, Aš, kadangi anksčiau buvau e, šios e, Olafo ataskaitos e, pranešėjas, aš galiu pasakyti, kad šiame pranešime tikrai yra išvardintos visos problemos ir iššūkiai, kurie susiję ir su ankstesne ataskaita. Šiaip ir pačioje, pačiame Pranešime yra iškelti e, atitinkami klausimai, nes lyginant su ankstesniais metais neįvyko daug pokyčių. Toliau, e, pirmiausia, norėčiau paklausti dėl viešųjų pirkimų. Man atrodo, kad e, tai yra didžiausia problema, kalbant apie sanglaudos politiką. Ne, san, ne viešųjų pirkimų taisyklės yra problema, bet, bet Manau, kad pagrindinė problema yra tų taisyklių įgyvendinimas praktikoje ir tai, kaip tie viešieji pirkimai vyksta kai kuriuose valstybėse narėse. Mes turėtume labai griežtai kontroliuoti, kaip valstybės narės įgyvendina e, taisyklės, nes kol kas matome, kad čia yra problemų. Toliau antras klausimas. Aš taip pat norėčiau grįžti prie informatorių apsaugos E, šį klausimą iškėlė pranešėja ir jūs taip pat e, jį paminėjote. Mes matome, kad vyksta tam tikri pokyčiai komisijoje, yra tam tikros pažangos. E, Takse generalinis direktoratas pradėjo situacijos vertinimą, bet man atrodo, kad E, Jį tą generalinį direktoratą turėtų paremti Just e, generalinis direktoratas, nes čia reikia atrasti teisinį pagrindą, kuris galiotų visoje Europos Sąjungoje, kad būtų kažkokia vieninga e, direktyva dėl informatorių apsaugos ir turime nepamiršti taip pat ir subsidiarumo principo. Taip pat turime nepamiršti, kad informatorių apsauga nėra vien valstybių narių problema. Mes negalime tikėtis, kad šioje srityje veiks vien valstybės narės. E, jos nedaro galbūt dėl to, kad jos neturi atitinkamos patirties, e, bet to tas e, informavimas, informatorių veikla e, yra tas rytis, kuri yra susijusi labai glaužiai su visa ES, su jos funkcionavimu, o ne su atskiros valstybės narės veikimu. Todėl manau, kad turėtų būti visos ES interesas kiek įmanoma geriau apsaugoti informatorius. E, pavyzdžiui, ypač kai, kai kalbama apie PVM sukčiavimo atvejus, e, nes tai e, įtakoja ES pajamų surinkimą. Toliau kitas klausimas, aš norėjau paklausyti dėl PVM veiksmų plano, bet jūs apie tai jau kalbėjote ir sakėte, kad tai yra komisaro Moskovici kompetencijos rytis. Jūs taip pat paminėjote e, tarybos išvadas e, ir e, apie tai, kad bus nagrinėjami sukčiavimo atvejai, kai yra kalba apie 10 milijonų eurų. Man atrodo, kad tokia nuostata yra juokinga, nes PVM sukčiavimas turi, yra ypatingos prigimties. E, E, veikla ir dažnai e, būtent ir daromi kažkokie nusižengimai PVM srityje ir todėl e, mes turėtume visų pirma išsiaiškinti, kaip skaičiuoti tuos 10 milijonų eurų. Ar mes kažkaip sudėsime, sumuosime, kaip, kaip bus skaičiuojama ta suma. Taip pat norėčiau paminėti ataskaitą dėl kovos su korupcija. Ta ataskaita nebuvo kol kas paminėta. Mes, tikim, mes tikėjomės tą ataskaitą gauti jau pirmame e, šių metų ketvirtyje, taigi dabar yra labai vėluojama. Ir todėl aš norėčiau tiesiog e, išreikšti savo pasi, tokį pasipiktinimą ar apgailestavimą dėl tokio vėlavimo. Atsižvelgiant į 2014 metų ataskaitą dėl e, korupcijos. E, e, yra, man kyla klausimas, kodėl nenagrinėjami korupcijos ES institucijose atvejai. Yra kalbama, 2014 metų ataskaitoje yra kalbama tik tai apie korupciją 28 valstybėse narėse. Nors mes dažnai mm, žinome, kad reikia kalbėti apie korupciją apskritai ES, tai yra ES institucijose. Kalbant apie Apie Europos prokuratūrą aš džiaugiuosi, kad e, taryba pagaliau ėmėsi atitinkamų veiksmų, priemė sprendimą, bet noriu pasakyti, kad e, yra du lygiai gretus interesai. Vienas iš jų kiek įmano greičiau įkurti, įsteigti Europos prokuratūrą ir antras interesas būtų, kad ta prokuratūra veiktų kiek įmanoma veiksmingiau, kad ji būtų kiek įmanoma stipresnė. Ir manau, kad tie du interesai tarsi kaip ir susikerta. Todėl norėčiau paklausti. E, E, koks kompromisas dėl to buvo padarytas? Ar, e, mus, ar mes, mus tenkina tas e, kompromisas, ar mes tiesiog paukosime prokuratūros stiprumą dėl kito intereso? Ir paskutinis klausimas Mes ankstesnėse ataskaitose ir pranešimuose kalbėjome apie korupcijos indeksą valstybėse narėse ir aš norėčiau paklausti, ar e, yra kažkokios pažangos, kalbant apie korupciją, ar komisija vertino korupcijos atvejus valstybėse narėse. Ir pati paskutinė pastaba e, dėl ES ir Philip Morris susitarimo dėl tabako pramonės. Aš Džiaugiuosi, kad pagaliau e, tas sustarimas paket, pa, pa, e, e, pateko į Europos parlamentą, bet yra ir kiti susitarimai tabako srityje. Taigi, ko mes galime tikėtis dėl tų kitų susitarimų su, su kitomis įmonėmis tabako srityje. Ačiū. Toliau kolega De Jong. Thank you very much, uh, Madam Chair, <clears throat> and also a big welcome to uh, Vice President. Ačiū pirmininkė, pirmininkė dėkoju uh, komisariai Georgievai. Gaila, kad metų pabaigoje mm, paliksite šį postą. Tikrai labai man patiko jūsų toks uh, požiūris į darbą. Mm. Ir, uh, efektyvumas, gaila, kad nebedirbsite šiose pareigose. Taigi, keletas pastabų. Mm, aš sakiau, tai ir dėl audito rūmų metinės ataskaitos, tai yra dėl pažeidimų lygio, galvo, ypač viešų pirkimų srityje. Jeigu pažiūrėtumėm metinę ataskaitą dėl sukčiavimo, tai aiškiai matyti, kad komisija ir Olafas turi sėdėti, būti pasyvus, nes turi laukti, kol valstybės narės kažką padarys, praneša apie sukčiavimą. Taip, bet jeigu matote, kad yra, pavyzdžiui, pasikartojančių klaidų, pavyzdžiui, viešų pirkimus, kiek reikia laiko uh, valstybės narės vyriausybei, valdžios institucijai išsiaiškinti, kai, ką reikia daryti, kai yra gairės, vadovai, instrukcijos ir taip toliau. Na, kažkada baigėsi kita kantrybė. Aišku, vienas dalykas yra bandomieji projektai, kur, kur Olafas, pavyzdžiui, imas iniciatyvos ir ima, pasikapsto tose srityse žiūri, ar yra tam tikrų tendencijų valstybės narėse, kažkokiose valst... institucijose. Ir ir galbūt tuomet daroma išvada, kad tai yra galbūt sukčiavimas, o ne paprasta klaida. E, kolega e, Žavor minėjo metę ataskaitą dėl kovos su korupcija, bet taip pat, jeigu pažiūrėčiau, pavyzdžiui, į tai, kas yra šioje metinė ataskaitoje dėl sukčiavimo, dėl veiklos, kovojant su korupcija valstybėse narėse. Na, buvo nacionalinių kontaktų punktų susitikimas, buvo e, patirties pasidalymo programa, mm, įvairūs kovos su korupcija programos elementai. Bet mes žinome, kad tik tai sistemingas, e, visapusiškas požiūris leidžia e, kovoti realiai su korupcija. Ir mes žinome, žiniaslaidoje pavyzdžiui, ką visi žino, um, Rotterdamo uosto mūtinės tarnybos, pavyzdžiui, komisija, kas, komisijos ataskaitos pasakyta, kad reikia, uh, aišku, iš vienos pusės užtikrinti laisvą priekybą, kad viskas vyktų sklandžiai ir netrukdomai, bet kita vertus reikia ir žvalgybinės informacijos ir kovos su sukčiavimu pajėgumu. Ir mano valstybė um, iš tikrųjų atsitiko priešingas dalykas. Yra mm, didžiulė konkurencija tarp uostų, taigi visi nori labai, kiek galima labiau įtikti e, klientui labai aiškiai matomi atitinkami kanalai, kur, pavyzdžiui, maž, mažos rizikos kroviniai prakeliavo pro muitinės e, sparčiai. Ir štai prieš kelias savaitės paskel, paskelta buvo apie didžiulį a, e, a, e, skandalą, sukčiavimo skandalą. Iš tikrųjų, visa tai turėjo būti sprendžiama per a, nemažos rizikos, o didelės rizikos kanalą. Visiškai kitaip viskas turėjo būti daroma. Taip, pas, tai taip, galima pasakyti, kartais pasitaiko klaidų ar, ar netinkamo valdymo uh, momentų, bet valdžios institucijos turėtų pasirūpinti pačios. Ir čia ataskaitoje yra pasakyta, kiek muitinių tarnybų darbas yra svarbus. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų reikia tokių um, e, momentų, kuomet imtumės iniciatyvos ir mes patys iš savo pusės darytumėm kažką. Tai būtų įdomu, gal, gal komisijos vicepirmininkė kažką galėtų papasakoti mums apie tai, kas bus padaryta iki 2016 metų pabaigos, ar bus kokia tai visapusiška ataskaita dėl pažangos, kurios yra padaryta kovojant su. Mm, tabako produktų klasotėmis, neteista priekyba šioje srityje. Uh, Aš tikrai labai sveikinu e, su tuo faktu, kaip, kaip ir pranešės mano žavor pasakė, uh, yra ne keliose vietose paminėti informatoriai, tai yra labai svarbu ir, ir, ir aš rengiau pranešimą dėl a, a, informatorių svarbos e, ginant ES finansinius interesus. Man atrodo, kad čia yra tikrai labai svarbus toks kanalas ir, ir aišku bus ir kitų pranešimų iš Europos parlamento, dėl kitų sričių, nes man atrodo, kad tai yra tikrai prioritetas. Panjau, Toliau kolega Panjau. Ačiū, pirmininkė. Gerbiama komisijos vicepirmininkė, kolegos. 75 procentai Europos piliečių galvoja, kad ES turėtų imtis daugiau veiksmų nei šiandien kovos su sukčiavimu srityje ir Europos komisija, pati komisijos vicepirmininkė paminėjo minimų 1000 milijardų eurų padalinus kiekvienam gyventojui, koks tai gaunasi skaičius kiekvienais metais. Tai yra, kalbame apie ES finansinių interesų apsaugą ir kovą su sukčiavimu praeitais metais, 2015 metais. Jūs mums pristatėte šią ataskaitą šiandien. Taigi aš um, kalbėsiu apie jūsų vicepirmininkę išvada ir, ir pranešė, ką mums pasakė, trys dalykai yra patys svarbiausi e, socialistų e, frakcijai, kurią aš atstovauju. Tai yra visų pirma, tai veikla valstybės nanėse, kuri yra e, sukčiavimas, kuris yra tyčinis. Iš 22 tūkstančių atvejų Tik tai 1400 su kažkiek atveju buvo nurodyti kaip sukčiavimo atvejai. Tai yra 11 procentų sumažėjimas palyginti su 14 metais. Taigi mes galėtumėm pasidžiaugti, kad valdant ES biudžetą sukčiavimas nėra taisyklė, nėra dėsnis, nėra dažnas atvejis. Nes tikrai galime tuo pasidžiaugti ir Pasaulio bankas, pavyzdžiui, tą paminėjo ir manau, kad mes turėtumėm padėkoti būtent jums, komisarė, atsakingai už ES biudžeto priežiūrą. Na ir toliau, kaip jūs irgi pasakėte, pavyzdžiui, žemės ūkio, meno žemės ūkio politikos ir žuvininkystės ir sanglaudos politikos rytyje. Um, sukčiavimo atvejai dažniausiai yra identifikuojami ir todėl noriu paklausti jūsų komisijos pirmininkė, ar nereikėtų uh, išlaidų deklaravimą harmonizuoti, vien, suvienodinti tarp valstybių narių, kad mes turėtumėm labiau palyginamus, patikimus ir adekvačius duomenys. Uh, e, antras klausimas. Uh, Taip, pirmininkė, dažniausiai e, sukčiavimo veikla sėtina su nepakankamomis taisyklių, reikalavimų, e, žiniomis, ne, ne, nepakankamų jų išmanimų. Tai galbūt jūs galvojate, kad reikėtų supaprastinti taisyklės ir to, tiek iš valstybių narių, tiek iš komisijos pusės ir tuomet būtų daugiau um, e, gero taisyklių taikymo atveju būtų mažiau klaidų. Tai ar jūsų manimo iš tikrųjų reikėtų um, tokio supaprastimo ir, ir ar jūs galvojate, kad mūsų frakcijos čia pozicija būtų tinkama ar netinkama? Na ir dar vienas dalykas, jūs minėjote, kad bendros uh, valstybių narių mūtinių operacijos kartu su trečiomis valstybėmis su Olafo palaikymu leido 16 milijonų milijonų cigarečių kontrabandos e, sulaikyti. Tai yra 6,5, 5,6 milijonai eurų. Taigi aš tikrai galėčiau tik tai pasveikinti jūs įvykdžius tokias bendras operacijas, nes tokie skaičiai be abejo e, rodo, kad jūsų strategija mm, kovo, kovoje su, su ko, tabako produktų klastotėmis e, tikrai vainikuosi sėkme ir 2016 e, metų e, ataskaitoje dėl pažangos šioje srityje, man atrodo, leidžia mm, teikti, kad sutarimo su Philip Morris nepratesimas nieko blogo nepadarė, nes jūs puikiausiai, kad dirbdami kartu su Olafu, jūs pasiekėte puikių rezultatų būtent šioje kovoje su uh, tabako kontrabanda. Aš pati savai traukiu į kalbėtojų sąrašą. E, Paskaičiu šią ataskaitą, mes matome, kad yra tarsi tokios penkios informacijos grupės Ir iš tiesų esminis klausimas yra, kaip mums elgtis su ta informacija. Mes žinome, kad tiek yra sukčiavimo atveju. Ir pirmasis klausimas būtų, ką daro komisija, kaip jis stebi tuos atvejus, ką, ką jinai daro. Ar tiesiog mes e, kiekvienais metais įvardiname kažkokį skaičių, kitais metais vėl kitą skaičių ir, ir, ir tiek. Iš tiesų tai yra e, didelė klaida, nes nėra jokios ataskaitos, kas toliau vyksta su, su tais su, su, su tais sukčiavimo atvejais. E, mes nestebime netų sukčiavimo atveju, nešnekant jau apie tiesiog tuos atvejus, kai tiesiog rastos klaidos. Taigi esminis klausimas yra, ką mes darome su tais skaičiais, ką mes su jais darysime. Toliau kitas e, dalykas. Apie 50 procentų viso, visų atvejų e, žemės ūkio srityje buvo e, e, e, at, atrasti per atitinkamą kontrolės sistemą. E, sanglaudos politikos rytyje vienas trečdalis tik tai atveju. Tai man atrodo, tai yra netenkinantis skaičius. Kodėl mūsų kontrolės sistema tinkamai neveikia? Kaip ją galima tada pagerinti? Ir trečias mano klausimas yra susijęs su e, duomenimis teikiamais e, OLAF. E, Olafas e, vėl kalba apie 880 milijonų eurų e, E, e, atsie, atsiemimą, todėl norėčiau paklausti, kiek tų Olafo rekomendacijų yra laikomasi, kiek jų yra įgyvendinama. Prašau, ponė Georgieva, žodis jums. Thank you. Thank you very much. Ačiū, pirmininkė. Tikrai yra ir šių metų uh, pranešėjas ir pernai pranešimą rengęs parlamento narys dalyvavo aktyviai šios dienos diskusijose, tai tikiuosi, kad kitais metais vėl bus taip pat, nes mes tikrai čia kalbame apie labai svarbų klausimą ir ne vien kalbant apie finansų valdymą, bet ir apie, kalb... bet ir apie ES piliečių apsaugą. Kiek galiu, pasisengsiu atsakyti į užduotus klausimus ir vėlgi, jeigu kolegos iš Olafo norės mane papildyti, mm, tai tikiuosi, kad išklausysime ir jų. Norėčiau pradėti nuo viešųjų pirkimų. Iš tiesų, tai yra labai svarbi tema ir um, laimiai valstybės narės pripažįsta, kad tai labai svarbis rytis, tai atsispindėjo ir mano rodytoje skaidrėje. Uh, Ir kokia situacija dabar? 2016 kovas e, buvo tas terminas, iki kada turėjo būti perkelta. kada turėjo būti suvienodintos viešųjų pirkimų taisyklės. Mano kolegos sako, kad reikia laiko kol į nacionalinius teisės aktus perkelta direktyva iki galo įgyvendinama ir matomas jos poveikis. Prašau kantriai manęs išklausyti. Ir iš tikrųjų tas um, laikotarpis nuo perkelimo iki realus įgyvendinimo yra apie treji metai. Tai mes turime iš tikrųjų siekti, kad rezultatai matytųsi kaip įmanoma anksčiau, nes trys metai yra ilgas laikotarpis. Jeigu pradedame nuo 16 kovo, tai 2019 e, bus matomi rezultatai. Aš norėčiau patikoti Olafui už tai, kad imasi aktyvių veiksmų šioje srityje, nes e, jie e, būtent kalbasi su valstybėmis narėmis šiais klausimais, galvojant apie kitus metus, siekima išsiaiškinti, kokios pagalbos valstybėms narėms galėtų reikėti. Taigi tokiu būdu siekiama mažinti pažeidimų viešųjų pirkimų srityje, pirmiausia, glaudžiai bendradarbiaujant. Na ir jeigu galėčiau perėti dabar prie klausimų apie supaprastinimą, tai taip, tikrai mes turime sąžininkai pripažinti, kad kartais dairomės, ieškom kaltų Bet kartais mes patys kalti. Mes sukūrėme tokias taisyklės, kurias e, sunku suprasti, bet jomis lengva manipuliuoti dėl to, kad jos tokios sudėtingos. Taigi ir audito rūmai pasakė, kad kuo paprastesnės taisyklės, tuo mažiau piknaudžiavimo ir sukčiavimo. Ir mm, omnibus finansinis reglamentas yra pežiūrimas. Mm, ir ta peržiūra turi baigti 17 metais ir tai yra geriausia mūsų galimybė panaikinti tą pilkąją zoną, kurioje gali būti manipuliuojama tomis sudėtingomis taisyklėmis. Toliau pranešančių apie korupciją apsauga ar informatorių apsauga. Uh, Tie, kas kada nors susidūrė su informatorių apsaugos klausimais, žino, kad jeigu nebus aiškios nuseklios sistemos, tai žmonės bijos pranešti apie korupciją. Ir būtent taip turi mąstyti valstybės narės ir mūsų pačių darbuotojai. Tai gali reikšti, kad mes mm, galbūt turėtume renkti 29 ataskaitą, kaip jūs sakėte, ir ne vien dėl informatorių, bet dėl visos eilės klausimų. Tai iš tikrųjų galbūt įdomus pasiūlymas, bet bent jau iš komisijos perspektyvos žvelgiant, mums tai yra sritis, kur veiksmingiausia ir geriausia būtų tiesiog e, parodyti gerosios praktikos pavyzdžius, bet taip pat e, nesidrovėti, nevengti, parodyti ir blogos praktikos pavyzdžių. Tai, kas e, galbūt veikia popieriuje, bet nepraktiškai. Labai svarbu šios rytyje turėti teisinį pagrindą. Ir tas teisinis pagrindas turi būti taikomas nuosekliai. Būtent to turime siekti. Kalbėjau apie nacionalinius kovos su korupcija ataskaitas ir sakiau, kad nežinau, ar turėtų būti rengiama 29 ataskaita, bet suprantu, kad jūs norite, kad mes kritiškiau žiūrėtume patys į save ir skatintume valstybės narės rodyti gerą pavyzdį. Aš nežinau, ar taip ir bus, ar mes taip darysime. Tai ne mūsų atsakomybės rytis, tai Home generalinio direktorato rytis. Mes juos informavome apie tai, kokia yra situacija susijusi su kovo su korupcija ataskaita. Ir tas direktoras jau turės ką pasakyti šią temą parlamentui. Arba bus pateikta pati ataskaita, arba mm, tiesiog mm, direktoratas informuos apie pažangą rengiant šią ataskaitą. Dėl Europos prokuratūros. Ir ar tikrai ji iš karto taps stipri ir veiksminga. Tikrai procesas iki šiol vyko nelabai sparčiai, tai negalima sakyti, kad viskas vyksta kaip įmanoma greičiau. Kiekvieną kartą, kai kalbame apie Europos prokuratūrą, kartojame mm, ir mūsų, ir, manome, parlamento poziciją, būtent mm, yra tam tikri principai, kurie turi būti užtikrinti, steigiant EPO tam, kad prokuratūra būtų tikrai naudinga Europai. Ir mes nenukrypsime nuo šios pozicijos, bet galiausiai mes turime sutarti, kas būtų palankiausia Europai, atsižvelgianti tai, kad ir nuomonės mūsų išsiskiria. Žinote, kad valstybių narių požiūriai tikrai skirtingi. Yra tokios, kurios labai ambicingos, uh, Bet yra ir tokių valstybių narių, kurios mano, kad kišamas į jų teisinių sistemų suverenumą. Tai kaipgi išspręsti šį klausimą, kol kas sprendimo ieškome, bet mm, noriu pasakyti, kad yra tam tikrų principų, mm, dėl kurių komisija tikrai nesileisi kompromisą. Dar dėl vieno klausimo sprendimas, kurį priėmėme dėl Philip Morris International. E, tas sprendimas buvo labai gerai pasvertas. Mes pripažįstame, kad yra galiojanti tabako direktyva ir yra tarptautinė sistema, kurios nebuvo tada, kai buvo sudaryti susitarimai. Taip pat žinome, kad yra tam tikrų reglamentavimo trūkumų, bet mm, mes esame patikinti Philip Morris, kad mm, jie yra pasirengę laikyti susitarimo. Tai mūsų kaip ir apramina tas patikinimas. Mes mm, tikrai suprantame kai kurių mūsų valstybių narių susirūpinimą dėl jų gebėjimo veikti ir mes įmamės priemonių tas valstybės narės paremti. Bet e, svarbiausia mums dabar yra užtikrinti, kad e, naujosios reglamentavimo sistemos elementai veiktų. Ir aš čia norėčiau pagirti Olafą už tai, kad e, tikrai aktyviai siekia, kad būtų ratifikuotas tabako protokolas ir kad ne vien mes, bet ir kiti tą padarytų, kiek dabar yra mm, pasirašysių šalių. Beveik pusė visų šalių jau pasirašė. Ir dar jūsų klausimas apie ataskaitą. Ar galiu patvirtinti, kad ji bus pateikta iki metų pabaigos? Aš Atsiprašau, mm, ataskaita bus pateikta sausio mėnesį. Mes susitikome su komandos nariais, su grupės nariais rengiančiais ataskaitą ir mm, tai grupė reikia daugiau laiko rengiant mm, kokybišką ataskaitą. 24 šalis turi ratifikuoti. Žinai, kad reikia 17 papildomai, dar 17 ratifikavusių valstybių narių, bet aš tikrai gerbiu grupės atliktą darbą, todėl kad ji daugiausiai dėmesio skiria ratifikavimo procesui ir paramai teikiamai šiame procese. Buvo bendraujama su valstybėmis narėmis, kurios kritiškai žiūrėjo į ratifikavimą. Ir galbūt ir jums būtų parankiau šiek tiek palaukti, net per ilgai, kaip sakiau, sausio mėnesį bus um, ataskaita, bet galiausiai bus išsami. Klausimas dėl sisteminio požiūrio. Kaip ir matėte skaidrėje rodytoje lentelėje, kalbant ir apie komisijos ir valstybių narių darbą, mes um, siekiame taikyti horizontalius veiksmus visose valstybėse narėse, visose sektoriuose ir visose veiksmų srityse. Bet galbūt reikėtų išsamesnės diskusijos šio klausimu, nes aš suprantu, ką jūs norite pasakyti. Svarbu, kad būtų įtrauktas ir mokesčio administracijos, kad ir taksut generalinis direktoratas būtų įtrauktas ir iš tiesų būtent to ir mes siekiame. Uh, mes daugiau dėmesio skiriame muitinėms, ypač tose valstybėse narėse, kurioms kyla didesnė pažydimų rizika ir kurios turi ribotus gebėjimus. Ir tai yra daugiausia mažosios valstybės narės rytuose - Lietuva, Latvija, tos šalis, kurios um, turi išorės sienos. Bet um, Suomija taip pat e, sako, kad ir jiems reikia daugiau pagalbos ir daugiau žinių. Dėl gerų ir blogų valstybių narių, tai čia diskusija, kuri trunka jau netrumpai ir mm, tarsi du skirtingi požiūriai. Mes e, siekiame tikrai daugiau dėmesio kreipti mm, gerai praktikai, bet kartais iš tikrųjų yra tokių rimtų problemų, kurias reikia aiškiai įvardinti. Jau kalbėjau apie supaprastinimą ir apie pažangos ataskaitą. Pone Greslė uždavė keletą klausimų kalbėjote apie tolesnius veiksmus susijusius su ataskaitos išvadomis. Tai tikrai labai svarbus klausimas. Mes siekime nustatyti, kokiuose srityse galėtume veiksmingiau dirbti su valstybėmis narėmis. Ir būtent tai turėtų padėti valstybėms narėms nukreipti didesnės pastangas į konkrečias sritis. Mes taip pat bandome išsiaiškinti, kur yra nuolatinių problemų, pasikartojančių problemų ir valstybės narės turėtų skirti daugiau dėmesio būtent toms rytims. Ir galbūt Olafas galės šiek tiek daugiau pakalbėti apie tos tolesnius veiksmus. Bet e, svarbu čia mūsų pačių gebėjimai, kompetencijai, nes nedidelė grupė dirba su šia ataskaita. Ta grupė parengė ataskaitę, bet vėliau bendraujama su konkrečiamis valstybėmis narėmis. Olafo rekomendacija dėl 180 milijonų susigražinimo. Tai klausimas, kurį mes aptarėme su Olafu ir mūsų požiūriai, na, tarsi po truputį tampa suderinami, nes žvelgiant iš biudžeto perspektyvos, mes manome, kad kartais Olofo rekomendacijos dėl to, kas turi būti susigražinta, gali būti galbūt ne pačios tinkamiausios, kokios galėtų būti įgyvendintos praktiškai. Ir yra bendraujama su teisės tarnybomis, vairiais generaliniais direktoratais. Ir mano asmeninė nuomonė, kur yra žinoma, svarbu galvoti apie tai, kiek mes realiai susigražiname, o ne kalbėti apie tai, kiek mes uh, siekiame susigražinti. Uh, Todėl, kad e, kai kalbame apie tai, kiek turėtume sugražinti, tai ir Olafo pateikiami skaičiai yra kuo didesni. Bet mes iš tikrųjų turėtume kalbėti apie realias galimybės. Kad nebūtų to didelio skirtumo tarp 890 milijonų ir tos realios sumos, kuri susigražinta. Tas skirtumas yra didelis, e, bet e, mes turime tobulinti metodiką ateityje. Ar norėtumėte papildyti? So, if you don't mind, I will pass to, to Olaf for additional comments. Tai neprieštarausite, perduosiu žodį Olafui papildomiems pastebėjimams. Ačiū pirmininkė, ačiū vicepirmininkiai. Pakomentuočiau du dalykus dėl to, ką pasakė panas Dejong, kas akcentavo, kad galbūt tai yra sisteminė korupcija. Jis taip pat minėjo mm, Rotterdamo uosto muitinės klausimą. Aš noriu pasakyti, kad Olafas ateityje sutelksime dėmesį į uh, sukčiavimo prevenciją pajamų srityje. Mes turime puikiai nusistovėjusią praktiką, puikiai dirbame su su sukčiavimo prevencija išlaidų srityje, bet taip pat dar turėtumėm daug ką padaryti ir pamų srityje. Tai čia gal būtų atsakymas į tai, ką jūs paminėjote. Ir dėl paskutinio dalyko, ką mane vicepirmininkė pasakė tikrai labai atvirai Aš turiu pasakyti, kad mes viduje kalbėjomės apie tai, ką reikėtų padaryti dėl susigražinimo, ką Olafas rekomenduoja dėl susigražinimo ir kas yra realiai susigražinama. Ir Olafo ataskaitoje, kas, kas yra parašyta, tai nėra tiesioginė sąsaja, nes faktinis susigražinimas prastai vyksta gerokai vėliau, tai nėra tiesioginio ryšio, bet bendra tokia žinia būtų, vertinus vidinius pasitarimus, tai, tai būtų finansinis monitoringas finansinių rekomendacijų monitoringas ir mes tikrai jūs informuosime apie savo darbą viduje. Dar jeigu neprieštarautumėt e, kolegos norėjo, kad pakomentuočiau dėl to, ką jūs pirmininkė pasakėte apie pirmą momento mm, dėl e MS, e, dėl pažeidimų valdymo sistemos. Tai yra e, informacijos sistema, tai, nėra, tai dar nereiškia, kad mes imsimės analizuoti tuos atvejus konkrečiai detaliai, bet mano kolega norėtų čia truputėlį plačiau paaiškinti, tai leistumėt pirmininkė. Ačiū, labai diena. Mm, dėl jūsų klausimo, dėl to, kas daroma toliau, po to, e, kaip Margarita sakė, Jemės e, tai yra reguliavimo sistemos baigiamame etape e, turi būti žiūrima, kas valstybėse narėse daroma po to, kai yra nustatomi kažkokie tai e, pažeidimo ar klaidų atvejai iš komisijos pusės, kas paskui yra daroma. Taigi mes renkame informaciją, žiūrime, kas vyksta nacionaliniu lygmeniu. Ir pastaraisiais keliais metais mes į PIF ataskaitą įterpėme taip pat ir vis daugiau elementų dėl tokio daug, dėl to daugiamečio vaizdo tokio, kad žiūrime, kas vyksta metai iš metų, atnaujiname informaciją, kurią mes gauname iš valstybių narių, ypač kovos su sukčiavimo srityje. Ir man atrodo, kad būtent tai jums ir buvo aktualiausias momentas. Čia mes į ataskaitą integravome nedidelę pastraipą, kur kalbama apie tai, ką mes vadiname nusistovėjusių sukčiavimo proporciją. Tai yra tai, kur nuo 2009, pavyzdžiui, iki 2013 metų yra stabilus duomenys, tai, kad išlieka ta pati situacija, kur yra įsisenėjusi sukčiavimo praktika. Jeigu matome, kad metai iš metų yra augimas, pavyzdžiui, 10 procentų, sakykime, nuo bendro skaičiaus pažeidimų, kurie yra e, pranešami kaip sukčiavimo atveju, pavyzdžiui, 2013 metais 10 procentų nuo to bendro skaičiaus yra e, paskelbiama kaip e, suk, nustatyti sukčiavimo atvejai, ką, pas, ką patvirtina auditorumai. Aišku, 90 procentų toliau yra tęsiamos procedūros ir mes tiesiog nurodome, kiek yra atmetimo atveju, kiek yra suarchivuojama atityrimo e, institucijų ir pamatysime, aišku, kad atmetimo lygis didesnis yra e, žemės ūkio srityje nei e, sanglaudos politikos srityje. Tiesiog mes tengiamės metai iš metų gerinti ataskaitų kokybę ir todėl įterpiame vis daugiau štai tokių pastraipų ir jeigu jūs pažiūrėtumėte, tai rastumėte štai tokios informacijos. At two... Ačiū, aš tik norėjau dar du momentus pridurti. Mm, visų pirma, ponas De Jong paskelbė Twitterio žinutę, kad yra bloga žinia iš Georgievos, kad nebus ataskaitos dėl kovos su korupcija iki metų pabaigos. Ne, ne, aš tiesiog tai noriu pasakyti, kad gal nebus tokia bloga žinia, aš tiesiog dabar negaliu patvirtinti, kada ta ataskaita bus, tiesiog galiu patvirtinti, kad yra atliekamas labai rimtas darbas šioje srityje ir aš tiesiog sugrįžusi pasakysiu, kad iš jūsų pusės yra didžiuliai lūkesčiai, kad m, mm, ta ataskaita būtų parengta iki metų pabaigos. Taigi aš dar negaliu pasakyti, kad ta žinia tikrai bus tokia bloga, kaip jūs paskelbėte, bet e, mes pasistengsime e, dirbti. Ir dabar dėl e, to, kad e, iki metų pabaigos pasiraukiu iš šių pareigų. Tiesiog šis susitikimas yra paskutinis suplanuotas mano darbo atvarkės jūsų komitetu ir aš tiesiog norėjau pasakyti, kad labai puikiai vertinu mūsų bendradarbiavimą ir noriu pasakyti, kad man buvo. Mm, tai nepras, nepaprastai praturtinanti patirtis šis darbas jūsų komitetu ir, na, aš manau, kad ateityje mes irgi turėsime galimybių dirbti kartu. E, pasaulio bankė aš užimsiu tokias pareigas, kurios irgi leis ginti europiečių interesus. Mums priklauso apie 30 procentų pasaulio banko grupės, taigi aš prižiūrėsiu mūsų pinigus ir ten. Ja, Dėkoju, mes žinoma jums linkime sėkmės jūsų ateities darbe. Ir man net sunku suvokti, kad jūs šiandien paskutinį kartą lankotės mūsų komitete. Gal mes dar rasime kokią temą, kad galėtume jūs pasikviesti. Bet jeigu tikrai čia mūsų paskutinis susitikimas, tai aš tikrai linkiu jums didelės sėkmės ir tikiuosi, kad mes vėl su jumis susitiksime, tik jūs jau tada būsite Pasaulio banko atstovė, nes Pasaulio bankas yra ES partneris ir svarbus partneris. E, dabar sutiksiu žodį pranešėjai. Prašau. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. Chyba na tym etapie. Ačiū pirmininkė. Nedaug ką galiu ir pridurti. Kol kas man atrodo, kad diskusija buvo labai um, išsami, labai įdomi. Aš norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad um, iškėlė tos klausimus, kurie įtin aktualūs ir norėčiau padėkoti komisijos nariai už išsamius atsakymus. Tikiuosi, kad um, tai, ką jūs pažadėjote atsiųsti raštu, tikrai atsiųsite. Aš esu tikra, kad um, sulauksiu to dokumento. Ačiū. Aš Taip pat manau, kad mes kažkada ateityje turėsime perėti prie atskirų sukčiavimo atvejų nagrinėjimo. Tai yra tiesiog pasitikėjimo klausimas, pasitikėjimo mumis klausimas. Baigime diskusiją dėl šio klausimo. Dabar turime truputį pakeisti darbo tvarkę. Pirmiausia, nagrinėsime penktą darbo tvarkės punktų, tai yra audito rūmų specialiojo ataskaita numeris 17 2016 metų. Es institucijos gali padaryti daugiau, kad palengvintų galimybę dalyvauti jų viešuosiuose pirkimuose. E, mūsų pranešė yra ponia Makovai, o Europos audito rūmų atask... E, narys, kuris kalbė šio klausimu, yra ponas Breninkmaja. Prašau, ponia Breninkmaja. Thank you, Chair, for giving me the chance to um, Dėkoju pirmininkė už tai, kad suteikėte man galimybę pristatyti mūsų specialiąją ataskaitą dėl ES institucijų ir viešųjų pirkimų. Ir iš tiesų es institucijos gali padaryti daugiau, kad palengvintų galimybę dalyvauti e, viešuosiuose pirkimuose. Esminis klausimas yra. E, ką mes galime padaryti, užtikrindami geresnę viešųjų pirkimų procedūrą. E, mes matome, kad šioje srityje e, yra e, žemas klaidų lygis. Ir kai yra e, vykdomi viešieji pirkimos, pirkimai, e, tai ES institucijoms tai e, nesukelia problemų, tačiau Reikia pabrėžti, kad ES institucijos labai gerai administruoja viešuosius pirkimus. Ir mes e, savo darbą ties šią ataskaitą pradėjome nuo ekspertų susitikimo ir pagrindinis mūsų klausimas ekspertams buvo, kokios e, dažniausios problemos, kurios iškyla e, viešųjų pirkimų procese. Ir e, tai paaiškėjo, kad tai yra dvi to paties medalio pusės. Iš vienos pusės tai yra e, ūkio subjektų prieiga prie e, viešojo pirkimo e, procedūros ir antroji problema susijusi su pirmąja yra e, kiek įmanoma geresnė kokybė už geresnę kainą ES institucijoms. Ir viena pagrindinių problemų, e, kuri buvo įvardinta buvo žemas e, dalyvavimo lygis viešuosiuose pirkimuose įvairių ūkio subjektų. Taigi pagrindinis klausimas yra, kaip būtų e, galima pagerinti tuos dalyvavimo rodiklius. ES viešųjų pirkimų direktyva, e, pavyzdžiui, pagerina mažų ir vidutinių įmonių situaciją. Bet Europos Sąjungoje, Europos Sąjungai nepavyko įtraukti šios nuostatos į pačių Europos Sąjungos institucijų reglamentą. Ir kalbant apie didžiausias, keturias didžiausias ES institucijas, kai vykdomi viešieji pirkimai, 2014 e, metais tai buvo buvo milijardinės, e, buvo 4 milijardų e, suma e, ir 7,2 procentai čia sudaro, sudarė Europos parlamentas, 12 procentų, pavyzdžiui, Europos centrinis bankas. Taip pat buvo 47 procentų sudarė mažesnės Europos Sąjungos institucijos. Mm, mūsų ataskaitos antrame priede galite pamatyti tuos skaičius ir e, susipažinti su tais visais rezultatais. E, Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose yra e, labai svarbus aspektas tiek direktyvose, tiek viešųjų pirkimų taisyklėse ir tai yra matoma. Pagrindinė rekomendacija, kurią teikia audito rūmai, tai yra geresnis reglamentavimas, geresni teisės aktai. E, ge, e, taip pat geresnis laiko planavimas ir čia finansinio reglamento e, peržiūra galėtų taip E, taip pat prisidėti prie to, kad e, ūkio subjektai galėtų geriau, dažniau dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. E, ir kaip pagerinti tą prieigą tai, prie viešųjų pirkimų? Tai visų pirma būtų viešųjų pirkimų matomumas internete, nes E, ne visuomet e, tie, ta informacija apie viešuosius pirkimus yra gaunam, ją įmanoma gauti internete. Ir dažnai ta informacija yra labai išskaidyta per įvairius e, interneto puslapius. Ir kai kurie ūkio subjektai mano, kad su jais elgiamasi nesažininga, o Taigi, e, apibendrinant galima pasakyti, kad mūsų ataskaitos rekomendacijos būtų tokios. Visų pirma, yra labai svarbu, kad ES institucijos rinktų duomenys susijusius su viešaisiais pirkimais ir kad pasimokytų iš tų e, duomenų, tai yra pažiūrėtų, kaip veiksmingai yra vykdomi viešieji pirkimai. ES finansinis reglamentas turėtų būti taip pat atitinkamai pakoreguotas, pritaikytas, kaip jau minėjau, ir taip pat ES institucijos turėtų išleisti vieningą taisyklių vadovą. E, Europos centrinis bankas galėtų būti pavyzdys tokios e, institucijos, kuri e, išleido tokį taisyklių rinkinį, tokį vadovą. kalbant apie viešuosius pirkimus prieš juos rengiant, reikia surenkti bent preliminarų rinkos tyrimą, nes žinant rinką, kas vyksta rinkoje, e, būtų galima veiksmingiau surenkti tuos viešuosius pirkimus, kad jie būtų pritaikyti įvairiems rinkos veikėjams. Ir taip pat yra labai svarbu, kad informacija apie viešuosius e, pirkimus pasiektų visas įmanomas įmonės, taip pat ir mažas ir vidutinės įmonės, kad jos taip pat galėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. E, taip pat elektroninė vieno langelio sistema viešųjų pirkimų procese būtų reikalingas dalykas. Ir paskutinė rekomendacija būtų, kad ES institucijos turėtų, turėtų e, geriau e, e, analizuoti, koks yra, kiek veiksmingi yra tie viešiai pirkimai ir padaryti atitinkamas išvadas. Toliau mes surengėme antrą ekspertų posėdį ir mes pažiūrėjome, ar auditorumų ataskaitos rekomendacijos yra tikslingos. E, ar, ar mūsų rinkos veikėjai e, manytų, kad tos rekomendacijos būtų tikslingos ir jie mus patikino, kad jos yra tikslingos, jos tikrai labai padėtų. Ir e, baigdamas norėčiau pasakyti, kad įvairios institucijos e, e, yra atsakingos už. E, tą viešųjų pirkimų procesą ir tai yra labai svarbu, kai mes kalbame apie e, Europos parlamentų, e, tarybos ir Europos centrinio banko e, veiklą, nes e, būtent šios institucijos e, laikės mūsų rekomendacijų. Gaila, bet Europos komisija nuomonė čia išsiskyrė. Pone pirmininkė, aš mielai atsakysiu į klausimus. Kol kas tiek. Ačiū. Dėkoju. Tai yra naujoviška ataskaita, ataskaita, kurioje kalbama apie kelias ES institucijas, tai pasitaiko nedažnai. Todėl ši ataskaita, ataskaita tikrai suteikia bendrą vaizdą, kaip vyksta tie viešiai pirkimai. Dabar žodis teiksiu poniai Makovai. Thank you very much, Chair. Uh, for... Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad uh, suteikėt galimybę dabar kalbėti. Kalbėsiu rumuniškai. Auditorumų specialiųjų ataskaita suteikia mums puikių rekomendacijų dėl es institucijų veiksmų viešųjų pirkimų srityje. Čia aš paminėčiau keletą dalykų. Apie jų yra, ataskaita kiti ne. Aš pateikiau pasiūlymų. Kai kurie nėra atspindėti auditorumo ataskaitoje, bet a, manau, kad visos sutartys turi būti skelbiamos tiek nacionalinių lygmenių, tiek es institucijų lygmenių. A, Aš manau, kad e, tas portalas, kurį turime, ar pas komisijoje, kur galima pamatyti, kur es lėšos keliauja, į kurias es valstybės narės, mm, šis portalas mm, gali būti naudojamas tik tai konkrečios valstybės valstybės mm, piliečių tos valstybės informacijai. Pavyzdžiui, jeigu e, Čekijos pilietis atsidaro tą portalą, tai randa informaciją tik tai čekų kalba. Pavyzdžiui, mm, aš praeitą kartą tau sakiau ir, ir, ir dabar kartuoju ir toliau kartosiu ir tol kar, kartosiu, mm, kol ši svetainė bus prieinama taip pat ir viena iš trijų pagrindinių ES kalbų - prancūzų, anglo ir vokiečių. Ir e, taip pat nacionalinėmis kalbomis ir ypač, kad būtų tie patys kriterijai taikomi, pavyzdžiui, kiek valstybė pinigų gavo, kam padaryti, kokie yra terminai e, tam darbui, kuriam buvo skirti tie pinigai, taip pat ar, ar, ar, ar buvo kažkokia keičiama kaina palyginti su pirminė, ar buvo kažkokio vėlavimo ir taip toliau. Visa ta informacija turi būti standartizuota, tai yra standartinė informacija, turi būti vienoda iš visų valstybių narių, kad mes galėtumėm palyginti, kaip kurios valstybės narės e, naudoja tas pinigus, kas gerai dirba, kas blogai dirba, kas prašo papildomo finansavimo, kur būna vėlavimo ir taip toliau. Mm, nes juk kalbama apie europinius pinigus. Dar vienas dalykas. Yra ribotos viešųjų pirkimų procedūros. Valiutos institucijos riboja e, tokias procedūras, bet tai kliudo skaidrumui ir konkurencijai. Dažnai net neįmanoma rasti informacijos, kaip buvo sudarytos sutartys, kaip buvo paskelbti laimėtojai, e, kaip paskui to, tie pinigai buvo panaudoti. Taigi, uh, Mm, tokios procedūros turėtų būti taikomas tik tai išimtiniais atvejais ir tos išimtis turi būti rimtai pagrystos. Negali būti, kad Pavyzdžiui, tokios ribotos procedūros naudojamos labai dažnai, eiliniais atvejais. Manau, kad dėl to po to biudžeto vykdymo patvirtinimas ir nesuteikiamas. Mes turime nuolat reikalauti, pavyzdžiui, kad, kad būtų tikrai tik tai ribotais, šimtiniais atvejais naudojamos tokios ribotos procedūros. Tas pasakytina ir apie tarybą, kuriai tiek daug metų ir nesuteikiamas biudžeto vykdymo patvirtinimas. Toliau. Turime sukurti palankės sąlygas MVI kad jos turėtų e, vienodas prieigas, vienodas galimybės, kad jos galėtų lygiai taip pat konkuruoti dėl viešų, viešųjų pirkimų, nes pagal dabartinę sistemą stambieji subjektai e, dažnai e, <coughs> pirmauja, nugali jiems teikiama pirmenybė, nes būna labai ilgi terminai, pavyzdžiui, septynerių ar 17 metų sutartis Man atrodo, kad tokiu būdu tik tai skatinama monopolija ir tokiu būdu tokios struktūros gali e, skatinti korupciją. Nes kaip gali žinoti, kas lepiasi už tų septyniarių ar net septyniolikos metų e, trukmės sutarties. Dabar dėl e, pažeidimus atskleidžiančių asmenų, informatorių. Uh, Labai svarbu, kad turėtumėm Europinę apsaugos sistemą tokiems informatoriams, realią apsaugos sistemą, nes dabar tokios dar neturime mm, nes neaišku, į ką kreiptis valstybėse narėse, kaip paskui ką daryti po to ir kaip pasislėpti paskui turint omenyje paskui visas teisinės priemonės, kaip apsiginti, po to jiems tenka kilnotis iš vienos vietos į kitą, slėptis. Arba, pavyzdžiui, tyriamoji žurnalistika. Žurnalistai yra tiek daug informacijos atskleidę apie mokesnius rojus, pavyzdžiui. Tai yra labai svarbu. Ir, pavyzdžiui, nėra vyriausybinės organizacijos, kokios yra svarbios, galvojant apie mm, tokios viešos informacijos pateikimą. Ir aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad tas portalas būtų taip pat prieinamas, kad visa informacija būtų prieinama ir viena iš trijų kalbų. Dėkui, paní předsedající. Dėkuoju za. Kolega Štikovski. Europskimų učetnimų dvorų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad tokį didelį vaidmenį e, vaidina būtent šita ataskaita, šita, šitas klausimas aš seniai laukiu iš tos ataskaitos ir man labai patinka tai, kad ta ataskaita yra labai kompaktiška ir kad e, joje yra išvardinti konkretus atvejai. Taip pat noriu, e, m, noriu padėkoti audito rūmams už tą energiją, kurią skyrė nagrinėjant šią temą. Ir nepaisant to, kad nėra e, didelio klaidų lygio šioje srityje, e, norėčiau paminėti tai, ką jau minėjo e, pranešėja ir visų pirma norėčiau, aišku, jai padėkoti. Yra skirtingi aspektai, ką reiktų pakeisti viešųjų pirkimų procedūroje. Jau prieš mane kalbėjusi kolegė sakė, kad daugelis tų kontraktų ar tų užsakymų dažnai yra skirti iš tiesų stambiosioms įmonėms ir tiesiog MVI neturi galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Aš pavyzdžiui pats e, daug metų e, buvau verslo atstovas ir niekada negal, negalėjau dalyvauti ES viešuosiuose pirkimuose, nes jų sąlygos jau e, buvo tokios, kad e, iš anksto buvo žinoma, kas laimės tuos viešuosius pirkimus. Ir man atrodo, kad yra labai svarbu, kad šią ataskaitą atkreipia dėmesį ir šią problemą. Ir labai svarbu, kad E, čia yra kalbama apie visas ES institucijas ir apie jų atstovybės e, valstybėse narėse. Aš pritariu audito rūmų ataskai e, išvadoms ir rekomendacijoms ir taip pat mūsų pranešėjos išvadoms. Manau, kad ES institucijos turėtų pagerinti prieigą prie viešųjų pirkimų, pagerinti galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose Ir šioje ataskaitoje e, kalbama apie tai, kad viešųjų pirkimų procedūrose, procesuose nėra sukčiavimo atveju, bet yra tam tikrų e, kažkokių netikslumų, netitikimų ir todėl mes turime taip pat kovoti ir su šiomis problemomis. Mes turime galvoti, kaip mes e, turėtume reglamentuoti viešųjų pirkimų procesą. Yra tikrai juokinga, ponė pirmininkė, kai reikia internete ieškoti informacijos apie viešuosius pirkimus. Ir jeigu, pavyzdžiui, pažiūrėsite į Europos komisiją, komisijos atskirų direktoratų puslapius, pamatysite, kaip yra sudėtinga gauti e, kažkokios informacijos apie tai, kokias sąlygas turi atitikti įmonė, jeigu jinai nori dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Manau, kad mes turime sukurti e, tvirtą e, viešųjų pirkimų sistemą. Ir e, reikia pagalvoti, ar dabar galiojančios taisyklės nėra diskriminuojančios. Galbūt mums iš tiesų trūksta e, bendradarbiavimo šias, šia, šia, šioje srityje. E, aš e, iš savo kaip verslininko patirties galiu pasakyti, kad e, matosi, e, kad institucijos viena nuo kitos, taip, ta, e, taip sakant, nusirašinėja, kai eina kalba apie viešųjų pirkimų sąlygas nors e, pats turinys e, tų viešųjų pirkimų skiriasi. Ir e, dėl dviejų dalykų norėčiau dar E, pakomentuoti šioje, e, dėl, dėl dviejų minimų šioje ataskaito dalykų norėčiau dar pakomentuoti. Visų pirma, tai dėl e, to, kad MVI neturi pakankamos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir dėl to yra tikrai labai gaila. Mes, mums trūksta skaidrumo informacijoje E, apie viešuosius pirkimus po Brexit. Mes jau verkiame, kas e, bus su ES, mes važiuojame į misijas ir tikriname, ar gerai pakabintos vėliavos, bet nesugebame tinkamai surenkti e, ne vieno viešojo pirkimo. Galbūt dėl to mūsų piliečiai žiūri į mus skeptiškai. Galbūt dėl to vyrauja nuomonė, kad aha, viskas yra daroma tik tai Briuselėje, visi sprendimai prieimami Briuselėje. Ir kalbant apie Brexit, dažnai aš girdėjau tokį priekaištą, kad Bruselis e, viską nusprendžia pats, neatsižvelgdamas į mus. E, tačiau e, niekada ne, e, buvo minima, kiek, pavyzdžiui, Junktinės karalystės įmonių gaudavo lėšas iš e, Europos Sąjungos. Ir man labai gaila, kad šioje svarbioje diskusijoje nedalyvauja, e, dalyvauja tiek nedaug mūsų komiteto narių, bet aš tikiuosi, kad ši diskusija tęsis ir kad mes pasieksime e, didesnio skaidrumo, kad ES e, įvykdys reformą ir nustos verkti dėl to, kad Junktinė karalystė palieka ES, o darys kažką, kad kitos nepaliktų. Can I, can I thank my colleague for managing to get Brexit in, into that debate? Ačiū už tai, kad e, įtraukė ir breksitą į šitą diskusiją. Praktiškai visos diskusijos dabar yra apie breksitą. Nesitikėjau, kad ir tai bus paminėta, bet ačiū kolegai už tai, kad e, tai paminėjo. Ačiū ir pranešėjui, ir audito rūmams už šią ataskaitą. Aišku, kai kalbame apie klaidų lygį ir ES biudžetą, vienas, viena iš priežasčių klaidų lygio yra viešiai pirkimai. Tai būtent todėl ir svarbu kalbėti apie ataskaitą. Aišku, ataskaitoje kalbama ne vien apie klaidų lygį, bet ir apie galimybę naudotis ES viešųjų pirkimų sistema mm, ir būtent mažų įmonių galimybę naudotis e, tą sistemą, kaip sakė auditorumai, yra naujoji viešųjų pirkimų direktyva, kuri iš principo turėtų leisti lengviau mažoms įmonėms pasinaudoti viešaisiais pirkimais, nes yra numatyti pirkimų Mm, procesai e, su naujomis taisyklėmis, e, būtent leidžiama atsižvelgti į socialinius klausimus, darbo sąlygas, aplinkosaugos e, aspektus. Taigi, nors iš tikrųjų tarsi leidžiama vietos įmonėms lengviau dalyvauti, yra ir tokių elementų, kurie apsunkina joms gyvenimą. Aš e, manau, kad tikrai turėtų būti atsižvelgta į tos dalykus, kuriuos aš ką tik paminėjau, bet e, neturi būti apsunkintos sąlygos mažoms įmonėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Tai mano klausimas e, auditorumams Ar jų nuomonė naujosios taisyklės palengvina ar apsunkina mažų įmonių galimybę? galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Aš ir pati savai traukiau į kalbėtojų sąrašą, turiu pastabą ponui e, Brenningmaier iš audito rūmų. E, ši ataskaita tikrai pateikta laiku, mes dabar kaip tik kalbame apie mm, biudžeto e, reglamentavimą ir jūsų ataskaita tikrai palengvina mūsų darbą. Toliau kita mano pastaba susijusi su, e, su tuo, kokius ata, atsakymus pateikė komisija. Čia tie atsakymai minimi e, paskutinėme ataskaitos puslapyje. E, penki e, atsakymai buvo pateikti, trys e, buvo pateikti jau patvirtinus ataskaitą, o tik viena, vienas prieš ją patvirtinant. Todėl kyla klausimas, kodėl taip ilgai reikėjo komisijai svarstyti ir įdomu, kas atsakė po e, ataskaitos patvirtinimo. Yra net nurodytos konkrečios datos, kada buvo e, pateikti atsakymai. Tai norėčiau sužinoti, kurios e, institucijos taip e, pavėlavo. Dabar e, komisijos vardu kalbės pane Džilka Sado. Moment, Frau Kollegin Makovai, wollte noch. Atsiprašau, dar e, kolegė Makovai norėtų pasisakyti. Ačiū. Aš e, norėčiau suteikti žodį Tomasui iš e, mūsų delegacijos, kuris pasakys už mane. Ačiū pirmininkė, ačiū poniai pranešėjai Makoviai ir auditorumų atstovams uh, už šią labai įdomią ataskaitą. Pirmiausia, kaip anksčiau kalbėjusiai, norėtume pabrėžti, kad klaidų lygis yra žemas, tai yra labai svarbu. Bet kadangi mes jau turėjome galimybę aptarti šį klausimą ir su auditorumais, ir su taryba, tai šios rekomendacijos pateiktos tikrai pačiu laiku ir aišku, kad yra ką tobulinti. Taigi mes turime atsižvelgti į rekomendacijas ir komisijos vardu. Norėčiau pakartoti, kad mes labai atidžiai vertiname šias rekomendacijas ir tas, kurios skirtos komisijai, ir tas, kurios per komisiją galbūt galėtų būti įgyvendintos tarp institucinių lygmenių. Ir galvojame, kokią pridėtinę vertę e, tie veiksmai galėtų suteikti. Bet aišku, svarbu, kad e, nebūtų patirta papildomų administracinių sąnaudų, taigi mes turėsime atlikti atitinkamą poveikio vertinimą. Komisija yra įpareigota elgtis skaidriai ir skaidrumas yra pabrėžiamas visose mūsų taisyklėse, ypač finansinėme reglamente. Todėl mes e, ir stengsimės toliau vykdyti stebėseną viešųjų pirkimų, e, dėl, dėl dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūroje. Mes taip pat teiksime kaip įmanoma daugiau informacijos mūsų turimos ir dar norėčiau pabrėžti, kad kadangi kalbama apie prievalės, komisija laikosi prievalės teikti informaciją apie gavėjus, apie sudarytų sutarčių vertę, apie kainas, apie viešųjų pirkimų sutartis. Ir taip pat teikiame informaciją apie procedūrų apribojimą, ribotas procedūras. Ir pirmiausia, tai pasakytina apie pirkimus susijusius su tomis sumomis, kurias valdo komisija kalbant apie tas lėšas, kurios skirstamos pagal bendro valdymo principą. Tai šiuo požiūriu skaičiai gali skirtis, bet kaip sakiau, gavėjai, vieta, lėšos, visa ši informacija uh, turi būti teikiama valstybių narių. Tai yra prievalė. Ir mes, aišku, turime užtikrinti pusiausvyrą tarp skaidrumo, bet ir duomenų apsaugos Ir žinote, kokie yra teismo sprendimai priimti šiuose srityse ir komisija jų taip pat turi laikytis. Na ir dar mes naujame pasiūlyme dėl finansinio reglamento labai rimtai vertiname auditorumų pasiūlymą parengti vieną taisyklių komplektą. Iš tikrųjų, Mm, kol kas e, taisyklės yra finansinėme reglamente, bet priedė. Ir aš e, tai ir nurodžiau auditorumams. Bet jeigu parlamentas, e, kaip kita teisėkuros institucija, sutiktų, galime eiti dar toliau. Mes galime taip pat įtraukti ir direktyvos, pirkimų direktyvos e, pakeitimus. Ir iš tikrųjų mes esame pasirengę padaryti visus pakeitimus, kurie būtų būtini. Ir ten norėčiau visus jūs informuoti, kad mes dirbame siekdami kuo greičiau įsteigti vieno langelio principą. Galiausiai visoms komisijos tarnybams, generaliniams direktoratams bus tai taikoma antrajame etape agentūroms ir mes jau pradedame diskusiją su kitomis um, institucijomis, siekdami išsiaiškinti, uh, kada realu tai pasiekti. Tai būtina aišku, ir skaidrumo labui ir tam, kad būtų lengviau keičiamas informacija. Dar dėl tarpusavio vertinimų. Tai yra labai svarbus klausimas ir galiu pasakyti, kad kažkurio prasme mes to jau užsimame. Komisijos helpdesk, atsakingas skyrius, teikia visoms agentūroms, visoms institucijoms rekomendacijas susijusias su taisyklių aiškinimu. Uh, ir gyvendinimu. Ir mes e, kartais susitinkame su įvairių sektorių atstovais, dalėmės patirtimi, mes galvojame, kaip formalizuoti šios procesus, bet e, galiu patikinti komiteto narius, kad tai jau egzistuojanti praktika. Ir dabar jau vyksta veiksm, veiksmingas darbas praktinėme ligmenyje, nors ir neoficialių pagrindų. Ir galiausiai vienas pranešėjo iškeltų klausimų dėl žurnalistų galimybės gauti atitinkamą informaciją. FTS sistema, finansinio skaidrumo sistema, kurią komisija įgyvendino remdamasi 2010-aisiais parlamento pateiktą rekomendaciją. Informacija apie tai yra prieinama parlamento, task, parlamento pranešime buvo nurodytos kai kurios e, duomenų bazės, kurios dėja nepriklauso komisijai ar kitoms institucijoms. Tai dėl to mums yra tikrai sudėtingiau užtikrinti, mm, kad e, prie tos informacijos būtų užtikrinta prieiga. Bet ačiū tikrai už išsakytą, mm, išsakytus patarimus. Mes tikrai mm, analizuosime, kokius patobulinimus galima atlikti ir um, bendraudami su audito rūmais. O kai kurias audito rūmų rekomendacijas mes jau dabar įtraukiame į naują pasiūlymą dėl finansinio reglamento. Ir jeigu reikės, esame pasirengę mm, dirbti toliau šią linkmę. Ačiū. Dėkoju. E, pranešėjai visuomet džiaugiasi atitinkamais dokumentais ir įvairiais darbiniais dokumentais ir įvairiais pasiūlymais. Dabar ponas Breninkmajer. E, e, Dėkoju, ponė Greslė, už galimybę antrą kartą pasisakyti. Kalbėsiu trumpai. Kelis pastebėjimus išsakė pranešėja, ponė Makavei ir, ir kiti, kas pasisakė diskusijose. Mm, tai manau, kad e, čia svarbiausias dalykas yra skaidrumas. Keletas klausimų buvo iškelta dėl skaidrumo. Ar visos sutartys gali būti skelbiamos, taikant tos pačius kriterijus, ta, dėl to, tos, tą pačią informaciją. Man atrodo, čia būtų tikrai labai naudinga, kad matytųsi bendras vaizdas, vaizdas būtų skaidru. Ir sutinku su ponė Džil Kasado iš komisijos, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp skaidrumo ir uh, asmens informacijos apsaugos bei kitų domenų apsaugos, bet aš manau, kad čia svarbiausias dalykas yra, kaip užtikrinti didesnį skaidrumą. Ir manau, kad ir kitų pasisakymai tai rodo, kad, kad tai yra nepaprastai svarbu, kad būtų daugiau skaidrumo viešųjų pirkimų srityje. E, kitas klausimas yra e, prieiga e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, Mm, pavyzdžiui, toks pastebėjimas, kad e, ilgo termino sutartis, tarkime, septynių metų sutartis negarantuoja vienodų galimybių visiems prieiti prie jų ir nėra tinkamos konkurencijos. Ir manau, kad tas pastebėjimas yra teisingas ir labai aktuolus. Dėl tos priežasties labai svarbu, kad būtų, laikytas, kad būtų laikomas mūsų rekomendacijų, kad e, tokius e, sutartis, kur darbų terminas yra labai ilgas, turėtų būti labai nepaprastai griežtai peržiūrimos, kontroliuojamos. Toliau paklausimas dėl prieigos jis minėjo ir nuojo direktyvą dėl MVI ir MVI prieigos. Mūsų, man galiu pasakyti, kad mūsų audit akte suteltas dėmesys buvo į es institucijas, es institucijoms netaikoma naujoji direktyva, todėl mūsų mm, audite dėmesys nebuvo suteltas į es institucijas, būtent to jūs teiravotės. Bet noriu pasakyti, kad naujoji direktyva mm, sukūrė MVI tikrai labai palankę situaciją, galvojant apie tai, kaip auditas bus atliekamas ateityje, kaip ta direktyva bus įgyvendinama koks bus jos poveikis realiam gyvenime, tas turėtų būti, jei manoma, patikrinta, pažiūrėta, išsiaiškinta. Kita vertus, turime pripažinti, kad direktyva uh, nėra perkelta į tai, ką mes dabar galėtumėm pavadinti mm, bendra, e, bendrųjų taisyklių knyga vadovų ES institucijams, o mūsų manimų tai būtų svarbu. Mm, Pane Greslė, paskutinis momentas, kai, ko jūs teiravotės e, dėl atsakymų, kada mes gavome atsakymus iš įvairių institucijų, tai mūsų ataskaitos paskutinėme puslapyje mm, matysite, kad visi atsakymai pateikti laikantis tai terminų, bet atsakymai visomis kalbomis gauti vėliau, pavėluotai. Tai yra vertimai vėlavo. Tiesiog paskutinėme puslapyje yra informacija apie tai, kada mes gavome atsakymus iš vairių institucijų. Džiaugiuosi girdėdamas, kad komisija pozityviai vertina mūsų daugumą rekomendacijų. Aš manau, kad galbūt tai leis daryti prielaidą, kad ateityje tai prieiga ūkio subjektams prie viešųjų pirkimų, kurios organizuoja ES institucijos, pagerės. Dėkoju. Dabar ponas pranešėjas. Dėkoju komisijai už tai, kad ji labai greitai sureagavo į tai, kas buvo pasakyta. Daugelis dalykų jau buvo paminėta audito rūmų atstovo. Norėčiau apibendrinti tai, kas buvo pasakyta šioje diskusijoje. E, komisija nori pakeisti tris e, e, auditorumai nori, kad komisija pakeistų tris dalykus. Visų pirma, reikia siekti didesnio skaidrumo viešųjų pirkimų procedūroje. Taip pat norėčiau paprašyti jūsų pamastyti apie tai, kaip būtų galima pagerinti MVI galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Nekelkite per daug didelių sąlygų, kurios būtų e, e, taikomas kažkokiam specialiam klientui. Būkite kūrybiškesni, pabandykite daryti daugiau, kad ir pasitikėjimas ES auktų. Ir aš taip pat norėčiau pasisakyti už vieno langelio principą, kur būtų visi uh, E, įmanomi e, užsakymai renkami ir, ir, ir informacija apie visus viešuosius pirkimus. Ir tai atsispindės ir e, ateities pranešime. Baigiame nagrinėti šią, šį darbo tvarkės punktą. Visiems dėkoju. Dabar grįžtame prie ketvirto darbo tvarkės punktą. E, Tai yra Europos audito rūmų specialioje ataskaita dėl ES tvarių biodegalų sertifikavimo sistemos. E, mūsų pranešėjas yra ponas Zdechovski. Prašau, žodis jums. Madam Chair, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you very much for this opportunity. Pone ir ponės, komisijos mm, narė, Norėčiau pristatyti ES um, tvaraus biokūro sertifikavimo sistemą. Kalbėsiu trumpai apie pagrindinės išvadas ir rekomendacijas, bet pirmiausia, kontekstas. Biokūras. Kodėl ši tema yra tokia svarbi? Šiltnamio efektą sukeliančių dujų Emisijos yra visam pasaulyje aktuali problema ir ES e, yra lyderė kovojant e, su degimų variklių emisijomis. Mes esame įsipareigoję mažinti CO2 išmetamo kiekio. 2009 metais buvo patvirtintas klimato ir energetikos paketas, kuriame siekiama padidinti atsinaujinančių šaltinių um, dalį. Ir dabar ES reikalaujama mažiausiai 25 procentus naudojamos energijos gaminti iš atsinaujinančių išteklių ir mm, mažiausiai 10 procentų mm, transporte suvartojimo mm, kūro turi būti iš atsinaujančių išteklių iki 2020-ųjų. Ir valstybių narių atsakomybė yra užtikrinti, kad tai būtų pasiekta ir kad būtų atitinkamai išduodami sertifikatai, remiantis patikimą informaciją. E, tie sertifikatai yra išduodami pagal patvirtintas schemas, o komisija tas schemas tvirtina. Tvirtinimas galioja penkis metus, audito metu galioja 90 savanoriškų schemų. Biokūras gaminamas iš dviejų šaltinių - žemės ūkio, kultūrų arba atliekų, ne maisto biomasės. Žemės ūkio gaminami, produkcijos gaminamas biokuras konkuruoja su maisto auginimu. Taigi tik nedidelė dalis e, iš tokių kultūrų pagaminto biokūro gali būti užskaityta pagal šias e, skait... schemas o iš atliekų pagaminamo biokūro gali būti ir daugiau, ir tai reiškia, kad valstybės narės gali pasiekti užsibrieštų procentinių tikslų naudojimus iš atliekų pagamintą kūrą. Audito metu mes nagrinėjome, ar valstybės narės ir komisija nustatė patikimą sertifikavimo sistemą tvariams biodegalams. Pirmiausia, vertiname, ar komisijos savanoriškų schemų tvirtinimas um, užtikrina, kad um, kuras yra tvarus, tos sistemos tvarios. Um, taip pat, ar nacionaliniai duomenys apie transporto sektoriuje panaudojimą um, biokūrą yra patikimi. Ir ką mes nustatėme apskritai, ataskaitoje teigiama, kad komisija ir valstybės narės um, galėtų padaryti daugiau, uh, kad būtų teikiamos tikslesnės ataskaitos apie biokūro gamybą ir naudojimą. Komisija ir valstybės narės nepakankamai atidžiai teikia informaciją šiuose srityse ir panašu, kad nėra bendros ES sistemos, kaip teikti informaciją ir patikimus duomenys apie biokūro naudojimą, kad būtų pasiektas 10 procentų tikslas transporto sektorėje. Darom išvadą ataskaitoje, kad esama trūkumų komisijos tvirtinimo procedūroje. Ir dėl to ES sertifikavimo sistema nėra pilnai patikima. Reikalavimai, kuriais remiasi komisija pripažindama schemas, yra riboti ir neužtikrina, kad sertifikuotas biokūras yra tvarus ir neužtikrinama, kad bus išvengta neigiamų socioekonominių pasiekmių. Mes taip pat padarėme išvadą, kad statistika dėl to, kiek energijos pagaminama iš atsinaujinančių šaltinių, gali būti per didelė mm, pervertinta. Taip yra dėl to, kad valstybės narės gali teikti pranešimus apie e, tokį kūrą, kurio tvarumas nėra užtikrintas. Turi būti tokios sistemos, kurios užtikrintų, kad e, biokūras pagamintas iš atliekų yra tikrai pagamintas iš atliekų. Tai turi būti įrodoma. Ir nėra taip pat užtikrintas duomenų palyginamumas tarp įvairių valstybių narių. Europos komisija nevykdo tų savanoriškų schemų veikimo priežiūros ir komisija netikrino, ar tos schemos uh, užtikrina, kad ūkininkai laikosi tvarumo kriterijų, kalbant apie ES žemės ūkio reikalavimus. Šią informaciją tikrino nacionalinės institucijos BŽUP kontekste, bet komisijai nebuvo perduoti tos kontrolės ir tų tikrinimo duomenys kai dėl pačių savanoriškų sistemų sandaros matėme, kad yra interesų konflikto riziką, matėme, kad yra ne vienodi schemų standartai ir matėme, kad ne visada tinkamai bendradarbiaujama su suinteresuotomis šalimis. Komisija ne visada tai vertino savo tvirtinimo procese, bet 2015-aisiais parengė gairės, kuriomis siekiama užtikrinti tvarum, e, skaidrumą. Deja, šie reikalavimai, šie standartai netapo privalomais. Valstybės narės nepateikė komisijai patikimų duomenų apie tvarumą. Ir mūsų auditas rodo, kad nacionaliniai duomenys apie tvarų biokūrą transporto sektorėje gali būti nepatikimi. Kokios yra mūsų rekomendacijos? Tam, kad būtų pasiektas užsibrieštas tikslas, būtina užtikrinti, kad emisijos būtų realiai sumažintos ir kad sumažinimas vienoje srityje nebūtų kompensuotas padidėjusiamis emisijomis kitose srityse. Taigi, tam, kad toliau būtų patobulinta tvaraus biokūro sertifikavimo sistema, mes rekomenduojame, kad komisija atliktų išsamesnį savanoriškų schemų vertinimą prieš jas tvirtindama ir kad komisija užtikrintų tinkamą tų schemų valdymą ir skaidrumą. Komisija turėtų vykdyti e, šių schemų, patvirtintų schemų priežiūrą ir taip pat e, turėtų reikalauti iš valstybių narių statistinę informaciją įrodančių duomenų apie tvarų biokūrą. Ir galiausiai komisija turėtų pasiūlyti valstybėms narėms suderinti atliekų apibriežtį. Norėčiau padėkoti komisijai už konstruktyvų bendradarbiavimą vykdant šį auditą ir už tai, kad tikrai siekia e, patobulinti e, šią sritį. Ačiū ponui Sirokovskijui už e, darbą prie mūsų pranešimo. Ačiū už Jūsų dėmesį. Esu pasirengusi atsakyti Jūsų klausimus. Dėkuoju dabar žodis pranešėjui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti vienai iš trijų e, ponių, kurios taip puikiai atstovauja mūsų interesams e, Europos audito rūmo, rūmose. Norėčiau padėkoti poniai Jakobsen už puikią ataskaitą ir už puikų bendradarbiavimą. E, ir už tą laiką, per kurį buvo parengta šita ataskaita. Ši ataskaita nagrinėja labai jautri, jautrų klausimą, e, tai yra biodegalų sertifikavimo sistema. Aš džiaugiuosi, kad mes šiandien kalbame apie ES sertifikavimo sistemą, nes tai yra labai svarbus klausimas. Jeigu galvojame apie aplinkosaugą, tai pirmasis dalykas, kuris e, man e, ateina į galvą, yra. E, man e, atrodo, kad Europos Sąjunga e, yra e, lyderė E, atitinkamuose, sprendžiant atitinkamus aplikaus, aplik, aplikos sauginius klausimus. Ir pirmasis žodis, kuris ateina į galvą, man yra lyderė. Bet dėja, šioje srityje, biodegalų sertifikavimo sistemos srityje, e, negalima kalbėti apie ES lyderystę, nors e, šis klausimas yra susijęs <clears throat> ir su ES įsipareigojimais, ir su e, aplinkosauga. O tie įsipareigojimai yra, kad iki 2020 metų e, Europos e, energijos mišinyje e, būtų 10 procentų e, e, bio, e, biodegalų. E, taigi mes turime pasiekti e, šio, turime siekti šio tikslo. Ir taip pat reikia pastebėti, kad čia mes kalbame apie tvarius biodegalus. E, šiaip biodegalų klausimas yra prieštaringa e, tema, nes su biodegalais yra susijusios ir tam tikros rizikos. Pavyzdžiui, tai yra susijęs su žemės paskirtimi, su žemės naudojimu, su e, atitinkamos bendruomenės gyvenimo sąlygomis. Taip pat reikia nepamiršti ir, ir įtakos aplinkai. Ir šioje srityje yra labai daug e, vietos e, įvai, įvairiems. E, e, sukčiavimo atvejams, ypač kai yra išduodami sertifikatai, biodegalų sertifikatai, nors iš tiesų kilmė e, to biokūro netitinka tos kilmės, kuri yra. E, sertifikuojama. Ir mes e, milijonus investuojame į aplinkos apsaugą, e, į taip pat investuojame milijardus kovai su badavimu, tačiau e, mes rizikuojame, kad visos mūsų tos investicijos ne nieko ne, at, neduos, dėl to, kad būtent e, sukčiavimas biodekalų srityje e, išauks dar daugiau bado, e, dar daugiau kažkokių aplinkos sauginių problemų ir tai yra tikrai didžiulė problema, todėl manau, kad mes iš esmės turėtume nagrinėti šį klausimą. Ir e, Ir reikia pasakyti, kad ES požiūris e, į e, biodegalų sertifikavimą ir mūsų netenkina. Manau, kad ES iš esmės turi pateik, e, pakeisti savo požiūrį. Mes negalime siūsti, siūsti humanitarinę pagalbą, bet ne. ne pasinaudoti galimybėmis kovoti kitais būdais, kovoti su badu, nes pavyzdžiui e, yra auginamos specialios e, kultūros e, tam tikrose ES dalise. Ir manau, kad būtent biodegalų kilmė turėtų būti atsekama. Visos, visi duomenys iš valstybių narių turėtų būti atsekami. Ir manau, kad biodegalų sertifikavimo sistema turėtų būti suderinta su visomis kitomis ES sistemomis. Ir baigdamas, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, nebūkime naivus. E, atitinkamų grupių e, įtaka, suinteresuotų grupių įtaka šioje, šioje srityje iš tiesų yra didžiulė. Todėl mes turime padaryti viską, kad e, ši sistema būtų skaidri. E, Ir jeigu ES ir toliau nori išlikti lyderę aplinkos saugos srityje, tai ji turėtų būti lyderė visose srityse. Ponios ir ponai, dar kartą dėkoju uždėmesi, dar kartą norėčiau padėkoti e, poniai Jakobsen už šią ataskaitą ir laukiu diskusijos. Dėkoju. Europos komisijos vardu kalbės ponia Maridonelį. Hello? Yes. Uh, firstly, thank you very much indeed uh, for the opportunity to present some comments. Ačiū už galimybę pristatyti uh, komentarus. Visų pirma, turiu pabrėžti, kad visiškai pritarėme tam, ką pasakė pranešėjas ir ką audito rūmai pasakė, kad tvarumo kriterijai yra labai svarbus biokūros rytyje. Iki 2020 metų laikotarpiu turime atitinkamus teisės aktus, nustatyta 20 procentų um, lygį, kad tai turi būti uh, tvarus biodegalai. Ir Labai svarbu, kad tas kūras, kurį naudojame, kuris skaičiuojamas siekiant to tikslo, mm, būtų iš tikrųjų mm, pagamintas laikantis aukščiausių tvarumo kriterijų. 2009 reglamentą turime, kur nustatyti tvarumo kriterijai. Čia aiškiai pasakyta, kad biodegalai negali būti skaičiuojami į to tikslo pasiekimą, jeigu jie yra pagaminti iš durpynų ar kitų vietų, kurios yra CO2 jautrios. Turime labai aiškius kriterijus, man atrodo, jie aukščiausi pasaulyje ir mes siekiame to įgyveninti per sertifikavimo sistemas ir valstybės narės tarėme biodegalai, kurie gaminami Europoje, yra gaminami Europoje ir užsienyje. Ir tie produktai, tiek tie, tie, tiek tie, turi atitikti aukščiausius standartus. Audito ataskaita, kurią šiandien svarstome, mm, sutelkė dėmesį į šios direktyvos taikymą ir tą praktiką, kuri matoma, kuri, kurios laikomasi nuo direktyvos įsigaliojimo. Mm, reikia labai akcentuoti mm, tai netiesioginės e, žemės naudojimo paskirties keitimo e, procedūras, kas buvo padaryta po 2015 metų TEDO direktyvos pakeitimo, kur buvo 7 procentų riba nustatyta biokūrui, tam, kad būtų atsargus požiūris taikomas, kad ne, būtent dėl netiesioginės žemės ūkio paskirties keitimo. Uh, Ir tas buvo iki dabar gal, taikoma ir dabar dėl sertifikavimo sistemų. Mm, čia taikomos nepriklausomos patikrinamos ataskaitos, kurias rengia auditoriai, kurie patikrina, kad iš tikrųjų, kad biokūro gamyboje naudojami šaltiniai tikrai atitiktų tvarumo reikalavimus. Taip, tikrai yra buvę tokių mm, atvejų toje sertifikavimo sistemoje. Vienas pavyzdžių, kur buvo abejonių būtent dėl to, kas yra atliekos ir, ir, ir atitinkami padariniai dėl to buvo nuostata įtraukta 2015 metų teisės aktą, kur, kur buvo paaiškinta, kas yra atliekos apibrieštis, yra tikslesnė, kad nebūtų jokio abejonių šioje srityje. Ir taip turime ir sertifikavimo sistemų metinę peržiūrą. Mes reikalavome, kad sistemo operatoriai pateiktų mums ataskaitas kas met. Žinoma, tos ataskaitos turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Bet, aišku, jie gali pateikti ataskaitas ir, plat, ataskaitas ir platesnės nei reikalavimai reikalauja. Taigi, tai gali būti ir elementai tokie kaip socioekonominiai kriterijai, tai nėra privaloma, Mm, taigi mes e, negalime reikalauti, kad tai būtų e, daroma visų ataskaitų atveju. Mm, dabar dėl nuostų dėl ūkininkų, teisingai buvo pasakyta, yra čia mm, reikalavimo įvykdymo procedūros pagal žūp yra čia nuostatos įgyvendinamos valstybės narėse, valstybės narės įsigyvendina. Taip pat pranešėjas kalbė apie vieną momentą, tai yra dėl valstybinarių pateikiamų duomenų patikimumo, kad valstybės narės turi dar daugiau padirbėti šioje srityje. Tai yra viena iš rekomendacijų, su kuria, su kuria mes iš dalies sutikome. Man atrodo, dėl, iš dalies dėl akivaizdžių priežasčių, dėl to, kad mes gauname metinės ataskaitas iš valstybinarių. Tai yra faktas. Mes esame labai dėkingi valstybės narėms už tai. Mes naudojame tas ataskaitas ir, ir, ir dėkojame valstybėms narėms, kad jas pateikė laiku. Aišku, duomenys galima gerinti pagerinti. Mes mielai m, mm, dirbsime su valstybėmis narėmis, kad, to, kad tie duomenys gerėtų, ypač atsižvelgiant į naujasias nuostatas, kurios patvirtinto 2015 e, metų m, mm, direktyvos dėl netiesioginės žemės mm, naudojimo paskirties keitimo netiesioginio keitimo. Dabar dėl valdymo ir skaidrumo čia komisija na, savo interneto svetainėje uh, sukūrė skaidrumo platformą, kur visos sertifikavimo sistemos yra paskelbtos ir, ir kas tik tai nori gauti informacijos, gali prieiti prie jos. Čia tai yra daroma tam, kad būtų skatinamas keitimas pažangę informa... E, patirtimi tarp valstybių narių ir mes nuolat rengiame sutikimus su valstybėmis narėmis ir reguliariai aptarėme tuos geriausios praktikos pavyzdžius. Dabar dėl e, šių sistemų priežiūros, taip, teisinga, tai yra popieriumi paremta veikla, komisija nesiuntinėja inspektorių po visą pasaulį tikrinti to, mes pasi pasitikime nepriklausomą audito teikiamą informaciją ir tuo atveju, jeigu randami, nustatome, kad informacija neteisinga ar nepilna, tuomet mes iš karto suspenduojame mm, sprendimą sertifikuoti sistemą Ir iš karto tą nepriklausomą audito grupę išbraukėme iš priimtinų um, audito uh, institucijų sąrašo. Tai e, tikiuosi, kad atsakiau į daugumą jūsų klausimų. Jeigu kažką praleidau, tai prašau man priminti ir aš pasistengsiu atsakyti. Kolegė Javo. Thank you, Madam Chair, and Ačiū pirmininkė, ačiū poniai Jakobson, ačiū už ataskaitą, ačiū pranešėjai. Galiu pasakyti tik tiek, kad visiškai sutinku su šios ataskaitos išvadomis ir su daugeliu tų dalykų, kuriuos išdėstė pranešėjas ponas Dehovski. Manau, kad e, mes turime priešai save labai svarbę, svarbu pranešimą. Mm, iš tikrųjų, svarbus šio klausimo kontekstas. E, Biokūras nėra tik viena iš daugelio ES politikos ryčių. Tai yra vienas iš tų pavyzdžių, kaip ES teisės aktai neveikia. Iš pradžių patvirtintas reglamentas turėjo mm, užtikrinti kovą su klimato kaita, mažinti CO2 emisijas, bet galiausiai turime pripažinti, kad pirminis pasiūlymas ir teisinė sistema biokūro sistemos lėmė tai, kad keičiamas žemės naudojimas, e, sukūriamos papildomos e, anglės dvideginio emisijos ir atsirado problemų maisto ir žemės ūkio sektoriuose ir ES ir už jos ribų. Todėl ES pradėjo taikyti tam tikrus tvarumo kriterijus, bandydama nustatyti, ką dar galima išgelbėti šioje situacijoje. Bet šiame pranešime ar labai aiškiai išdėstoma šioje ataskaitoje autorumų tai, ką NVO ir žalieji Europoje e, nurodė prieš daug metų. ES nėra sistemos, kuri leistų objektyviai vertinti biokūro tvarumo kriterijus. Ir galiausiai niekas nežino, kad Euro, niekas mm, nežino, ar ES rinkoje naudojamas biokūras mm, yra pagaminamas iš tvarių šaltinių ar ne. Bet vis dėlto mes turime tos pačius mm, užsibrieštus tikslus biokūro naudojimo iki 2020-ųjų 10 procentų transporto sektoriuje, Bet neaišku, ar tie 10 procentų tvaraus biokūro iš tikrųjų padės e, mums pasiekti ar padės mums sustabdyti klimato kaitą. Ar vis dėlto tai kažkas, kas turės daugiau neigiamų nei teigiamų padarinių. Ir dar vienas e, galbūt elementas. Yra nemažai atliekų apibrieščių. Aš trumpai pirmininkė. Valstybėse narėse skiriasi atliekų apibrieštis. Valstybės narės teikia nepatikimą informaciją, yra daugybė kitų problemų ir tai reiškia, kad nėra garantijų, kad biokūras tvarus. Problema ta, kad kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Lenkijoje, mm, Tik 2015-aisiais e, į teisės aktus perkelta atsinaujančios energijos direktyva, RED direktyva. Ir niekas nežino kol kas, koks yra kūriamas ataskaitų teikimo mechanizmas ar apskaitos mechanizmas. Tai reiškia, kad 2020-aisiais, kai bus pasiektas jau terminas, niekas nežinos, kokie yra rezultatai kalbant apie biokūro tvarumą. Taigi pabaigai turiu pasakyti, kad tai yra aiškus įrodymas, kad dabartinė mm, biokūro politika turi būti sustabdyta, pakeista ir iš naujo turime ją sukurti nuo pačios pradžios, nes dabartinė tikrai neleidžia užtikrinti tvarumą Europos Sąjungoje. Pane Jakobsen. Thank you, Chair. Uh, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už įvairius komentarus. Tiesiog galiu pasakyti, kad laukiu įvairių iniciatyvų, um, kurias turėtų pristatyti komisija ir tikiuosi, kad 2017 metais bus pristatytas veiksmų planas ar kažkas panašaus ir pažiūrėsime, kaip bus įgyvendinamas tas, tas veiksmų planas ir pažiūrėsime, ar mūsų ataskaitoje palimi, paminėti tam tikri elementai atsispindės tame veiksmų plane. Nes man atrodo, kad dėl kai kurių klausimų tikrai dar reikia, e, reikia labai juos išsamei apsvarstyti. Dėkoju, pirmininkė. vertimas į vokiečių kalbą sakė ką kitą, bet nesikabinėsime. You, uh, dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju ponė Jakobsen. Really excellent, uh, Norėčiau e, pasakyti, e, padėkoti už tikrai puikų požiūrį, kuris mums suteikia bendrą e, požiūrį tokį e, išbaigtą požiūrį į šią problemą. Norėčiau padėkoti Jums ir e, galiu pasakyti, kad Europos komisija šiai e, diskusijai e, puikiai pasirengusi ir aš e, tikiuosi, kad 2035 metais mes turėsime vieningą strategiją. Man būtų labai svarbu, kad E, šitas biodegalų sertifikavimo klausimas e, būtų nagrinėjamas ilgą laiką, ilgalaikėje perspektyvoje ir e, Man labai svarbi informacija, kurią aš išgirdau, buvo tai, kad buvo valstybių narių platforma, bet man atrodo, kad reikia pasitikėti visa ne, negalima pasi, pa, pasitikėti visą informaciją gaunama iš valstybių, valstybių narių, nes pavyzdžiui, mano valstybėje e, e, vienas didžiausių gamintojų e, yra susijęs su finansų ministru. Tai matote, koks prieštaringas šitas klausimas. E, todėl e, tikiuosi, kad Europos komisija aklai nepasitikė visais duomenimis iš valstybių narių. E, Čia mano paskutinė e, pastaba, bet ji aišku nėra nesvarbi. Baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės punktą. Dėkoju už pateiktą informaciją dėl šios svarbios ataskaitos. E, ir šitą pastabą, šitą pastabą reikia atsižvelgti. E, galbūt mums reikės veikti šiek tiek tikslingiau, nagrinėjant kai kuriuos atvejus, bet dėkoju už pateiktą informaciją. Dabar septintas darbo tvarkės punktas E, šeštas mūsų darbo tvarkės punktas. E, mes dabar e, vėl grįžtame prie mūsų vizito į Graikiją 2015 metais rugsėjo mėnesį. E, norėčiau pasveikinti e, komisijos region, regionų generalinio direktorato atstovus. E, tuomet savo vizito metu mes nagrinėjome septynis projektus, kurie yra skirtingai finansuojami. Mums, mes prašėme pateikti visą projektų sąrašą kurių finansavimas baigsis po dviejų e, daugiamečių finansinių perspektyvų e, ir to projektų sąrašo mes dėje negavome. E, dabar norėčiau tiesiog paklausti, ka, kaip, kas toliau vyksta su tais mūsų nagrinėtais projektais. Aš norėčiau jūsų paprašyti, kad jūs pateiktumėte informaciją dėl kiekvieno mūsų aplankyto projekto E, po 14, 14 metų finansavimo, kad jūs įvertintumėte, e, e, kas bus toliau su tais projektais. Well, thank you, thank you very much for, for having this meeting uh, and uh, for inviting us. Ačiū, kad mus pakvietė į šį sutikimą. Ačiū taip pat ir už šią misiją. Jūs lankėtės septyniose objektuose ir, kaip sakėte, uh, Tikrai e, per paskutinį e, laikotarpį 126 prioritetinius projektus buvome nustatę. Tai manau, kas yra svarbiausia, nes jūsų pranešime e, sakote apie 50 procentų yra užbaigti, dabar jau iš tikrųjų 78 procentai, tai yra 127 yra užbaigti. Uh, arba yra jau tikrai visai paskutinėse stadijose, taigi galime mm, užtikrinti, kad bus užbaigti dauguma iš tų um, prioritetinių projektų. 11 yra mm, anuliuota, atšaukta Bet yra e, dabar e, su, su Graikijos valdžia e, toliau diskutuojama ir kitam lai, programiniam laikotarpiu atrodo keturi iš naujo bus teikiami, nes atitinka kitos programos tikslus. Ir uh, kas yra labai svarbu, tai rekomendacijos ir aš norėjau mm, būtent dėl e, Graikijos regionalizacijos kai ką pasakyti. E, žinote, turime penkias regionės programas ankstesnėme laikotarpėje, bet buvo regionai apjungti, o naujame e, laikotarpį yra mm, Graikijos regionų stiprinimas, įgalinimas toliau remiamas ir tikrai bent trešdalis to biudžeto bus valdoma regionų, tai yra labai svarbu, manau, nes tai leis išspręsti mm, tą problemą, kad kartais būna sudi, stinga pajėgumų. Uh, stringa e, tie projektai nacionalinių, e, regioninių e, vietos lygmenių. Taigi labai svarbu iš tikrųjų stebėti, kas vyksta regioninėse programuose. Ir be to, kadangi yra keli fondai, yra, yra ir mm, techninės pagalbos programa naudojama, yra ir dar kitų elementų, taigi reikia tai suderinti. Dėl tų programų dėl tų projektų mes pateiksime jums ir toliau informacijos, bet tiesiog noriu pasakyti, dėl 7.13 esame tokiame etape, kur jau um, kovo mm, mėnesį, vėliausiai iki kovo pabaigos kitų metų lauksime jau užbaigimo dokumentų ir su Graikijos valdžia toliau žiūrėsime, uh, ko, kokia situacija tų projektų bus ir dėl tų septynių projektų, bet jau pora iš jų tikrai bus užbaigta iki kovo, galiu pasakyti, ypač uh, Mm, dėl Karla ežero projekto, tą pasakyčiau, čia yra, aišku, tam tikrų klausimų dėl drenažo, dėl vandens tiekimo ir panašiai, bet yra su agri ir kaimo plėtra vykdomas bendras darbas, kad tie klausimai būtų išspręsti. Tai aš manau, kad tikrai bus įmanoma tą projektą užbaigti ir netgi metų pabaigoje bus inauguracijos ceremonija tame projekte, tai aš tikiuosi, kad tikrai viskas bus baigta. Toliau. Mm, dėl e, greitkelių. Tas buvo labai svarbu e, dėl to magistralių tas darbas buvo sustabdytas dėl krizi, krizės Graikijoje ir dabar iš naujo turėjome tuos projektus rengti ir tikrai galėsime iki 16 metų pabaigos užbaigti tuos projektus. Mes žinome, kad jau a, a, a, tinkamumo apmokėti e, terminas praėjęs, bet tiesiog Mm, reikėjo užbaigti tą darbą ir, ir buvo mm, sutikimas duotas iš nacionalinio biudžeto atlikti tuos darbus užbaigti. Tai reikia pasakyti, kad iš tikrųjų ir komisija su e, Fin labai glaudžiai dirbo ir, ir struktūrinio prisidenimo programą, buvo daug kas padaryta ir, ir dabar tie pinigai bus užtikrinta, kad bus nukreipti būtent į tų projektų užbaigimą. Manau, kad iš tikrųjų automagistralių projektai yra labai svarbus, norime, kad jie būtų užbaigti mm, naudojant šias lėšas, kadangi kitos tinkamų finansuoti datos praėjusios. Toliau dabar dėl Salonikų metro, tas projektas, aišku, yra tam tikrų čia mm, ribų, kadangi ir, ir dėl tų tiltų elemento, bet nuo. E, 17-20 metų laikotarpis yra labai svarbus, kad tai yra ir, ir, ir tiltų projektas, yra kasybos darbai, yra e, žemės išvežimo darbai, bet uh, pagrindinės, e, pagrindiniai elementai, aišku, metro statyba, dar mes neturime antro etapo pateikimo, mes žinome, kad jis bus sumažintas apimtis ir finansavimas, bet mes žinome, kad pirma stadija A jau e, Mm, jau veiks ir paskui bus antra stadija 2020 metais. Dėl tiltų, man atrodo, kad apie 90 procentų yra užbaigta. Aišku, archeologiniai tie elementai, kasinėjimai vis dar yra problema mes turėjome tą klausimą iškelti, buvo tarp ministerinė darbo grupė Graikijoje buvo stengiamas apjungti visas ministerijas, kad jos dirbtų kartu ir mes toliau keliame tą klausimą, mes tikimės labai, kad bus galima mm, išspręsti realiai viską. Dabar dėl tų archeologinių kasinėjimų ir dėl žemės nusavinimo elementų, tai yra labai svarbus dalykai Graikijoje. Buvo ir seminaras Europos parlamentas e, nuveikė milžinišką darbą šio klausimu, turiu pasakyti. Ir mes tą mm, klausimą iškėlėme tarp ministerinėje darbo grupėje. Dabar yra dvi darbo grupės, konkrečiai dirbančios dėl šių dviejų klausimų. Mes mm, pasakėme, kad tikimės iš šių konkrečių rekomendacijų, kur jie pasakys, kaip bus galima pagerinti situaciją um, tuose konkrečiuose srityse. Jie pasakė šeši mėnesiai, taigi labai svarbu, kad tęstumėm tą darbą. Ir taip pat ir iki 20 laiko tarp tai gali būti problema, aišku, nes e, didžiausia Tai mums didžiausias susirūpinimą kelintis klausimas, nes žinote, 7.13 jau viskas baigta, kai jie pateiks užbaigimo dokumentus, bus viskas aišku, kai kur, dėl kai kurių projektų galbūt dar bus galimybė kažkiek tai juos užbaigti, bet 2014-2020 um, laikotarpį labai svarbu yra rasti sprendimus horizontaliems klausimams, ką jūs jau pasakėte, aišku, labai daug jau padarėme dėl likvidumo, e, dėkojame Europos parlamentui ir tarybai. Mm, yra labai dideli pasiekimai šią srityje ir mm, graikai turės galimybės turėti prieinamą finansavimą, ypač dabar, kai jie turi užbaigimo darbus padaryti, pradės 2020 metais po to mm, irgi yra pagerėjimo tam tikra 7 milijardų numatyta mokėjimams, mes e, tikėjomės, kad bus pateikta daugiau, e, arti milijardo e, mokėjimų prašymų komisijai, nes buvo jo avansas išmokėtas, kaip žinote, Graikijos tos avansų žinote. Taigi Jei pažiūrėtumėm į projektų parinkimus, būtų apie 13 procentų, tai yra patvirtinti atrinkti projektai. Tai m, mm, iš tikrųjų pakankamai geras skaičius, nes kai kuriuose valstybės narėse dar vis yra nulis projektų atrankos lygis. Mm, aišku, žinome, kad yra kai kurių ir Mm, projektų atitinkamų stadijų trauktų, bet, mm, na, bus galima pradėti su konkursiniais skelbimais. Mes, aišku, ypač siekėme prastumti regioninės programas ir, pavyzdžiui, vienas, viena iš tričių yra inovacija, kas yra labai svarbu ekonomikos augimui regionams, regionuose. Ir mes mm, iš tikrųjų sugebėjome suderinti ir nacionalinį e, specializacijos strategiją su regioninėmis strategijomis. Ir mes galvome, kad tos regioninės strategijos bus varomoji jėga, jeigu jos bus tinkamai gyventos per mūsų programas, regionės programas, tai bus sukurtos darbo vietos ir ekonomikos augimas bus užtikrintas Graikijai. Toliau, dar vieną projektą turiu paminėti kadastrą. Taip, tas tęsiasi jau kurį laiką, tikrai pakankamai ilgą laiką, buvo sunku spręsti, mes aišku bandėme mobilizuoti visą turimą patirtį, kompetencijas, turime atitinkamus elementus Ir tai yra papildomas e, tarpusų supratimų memorandumas ir fiskalinės e, korekcijos programą ir e, tais paminėta ir pasaulio banką mes mobilizavome. Taip, taip ir korekcijos, taip, RB pagalba, taip, tai yra didžiulis projektas valstybei, tai uh, turime vilčių, pakankamai šviesių vilčių, kad um, visa tai sutelkus bus pasistumėta į priekį kadastros rytyje, nes tai yra um, iš tikrųjų ir programoje, ir, ir pasaulio banką, ir, ir visus mobilizavome ir mes siekėme, kad tai būtų užvakta, bet aš sutinku. Tai buvo nepaprastai sunkus projektas. Tiesiog, na, reikia dar palūkėti, pažiūrėsime, kaip seksis. Toliau buvo kiti projektai, jūs kur lankėtės, lankėtės septyniose tose projektuose, mes galėsime pateikti jums daugiau informacijos apie tai, kas daroma, kokie etapai. Na, ne, nežinau, ar mes tikrai galėtumėm pasakyti, kad. Um, mes galvojame, kad dėl tų, kur, kur galvojame, kad nebus galima užbaigti, kad galbūt bus galima vis tik tai bent iš žalės užbaigti. Tai aš dėl geležinkelio toks pavyzdys būtų. Uh, Mm, geležikelis, aš, aš nežinau, jūs žinote, apie ką aš kalbu, aš nebandysiu to ištarti. Taip, taip, būtent taip, jūs buvote ten, tai čia už tai mes ir e, lauks, lauksime to finansavimo iš e, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės e, ir CEF. Nes dabar yra mažinimas iš mūsų pusės 17 metams, tai bus mažiau pinigų, bet iš CEF bus galima užbaigti projektą. Tai tiesiog žiūrėsime, kaip viskas iš CEF atkeliaus, kaip, kaip materializuosis viskas, bet mm, aišku, sudėtinga buvo, bet tų, tų projektų užbaigimas yra nepaprastai svarbus dalykas. Galite pasakyti, kad, na, nebus užbaigimo, nebus uh, nebus ir rezultato, tai bus tada korekcija, bet, na, svarbiausia, kad mes gautumėm už, užbaigimo dokumentus ir mums kol kas sunku dabar dar pasakyti, bus tokia ar tokia suma, mes turime sulaukti tų dokumentų, nes įsipareigojimai, žinote, šimtų procentinis yra pasisavimas Graikijai. Bet galbūt kai kurie projektai nebus užbaigti, tai gali vis tik tai um, įvykti tam tikrą korekciją, bet na, reikia žiūrėti dėl kažkokių tai kitų projektų, galbūt kažkur yra tas overbookingas, kur, kur yra galbūt kiek daug, daugiau numatyta, galbūt tuomet tai persidengs. Tai gal kol kas tik tiek aš jums galiu pasakyti, mes galėsime pateikti jums platesnės informacijos tikrai dėl tų setinių projektų žinoma, dėl tų prioritetinių projektų dar tų baigiamų dalių dar, dar laukiame, ar, ar, ar kaip bus iki 2020 metų, ar bus užbaigimas mm, dėl lėšų kas bus, bet dėl 2000 e, Dėl 7.13 e, užbaigimo kovas yra paskutinė data, kovo pabaiga užbaigimo dokumentams. Tai tiek būtų dėkoju iš, už jūsų dėmesį ir ačiū, kad mus pakvietėte. Ja, dėkoju už informaciją. Kada vėl galėsime jūs pasikviesti? Wann Kada galėsime vėl jūs pasikviesti? Tai yra, kada jūs jau būsite parengę visą informaciją, kad galėsime nagrinėti apie e, situacija dėl tų projektų 2007-2013 metų. Kaip Jūs manote, kada būtų tinkamas momentas? Tai priklausys ir nuo Graikijos valdžios institucijų. E, mes žinome, kokia yra situacija dėl tam tikrų projektų ir programų, bet turime paga, palaukti, kol jie mums, kol jie mums pateiks atitinkamą informaciją. E, galbūt galime tikėtis kitų metų pradžioje, gal, jeigu negausime tos informacijos, tai tuomet e, reikia dar turėti omenyje, kad mums reiks iš, išanalizuoti tą informaciją, taigi tada, bet mes tą bandysime daryti kiek įmanoma greičiau. Ir mes turime par, parengti uh, vieną dokumentą, kuriame apibendrinsime visus. Mes turėsime vieną komunikatą, uh, kuriame turėsime išvardinti visas išlikusias problemas E, galbūt turėsime nedaug laiko išanalizuoti, bet tikiuosi, kad kitų metų vidurė mes jums galėsime pateikti bendrą vaizdą dėl Graikijos. Dėl tų septynių atskirų projektų mes jau galėsime jums dabar raštu atsiųsti informaciją. E, bet e, taip pat laukiame tų e, projektų, kurie dar yra tarsi pakybę, kurie yra nepabaigti, aš čia turiu omenyje e, prioritetinius projektus E, aš tikiuosi, kad bendras vaizdas, e, kurį turėsime, bus tik tai kitų metų viduryje, kai gausime visus dokumentus. Dėkoju, mums, mes būtume suinteresuoti, kad projektai būtų pabaigti. Mes visai nego, nenorime gauti lėšų, mes kad jos būtų gražintos, mes norime, kad projektai būtų pilnai realizuoti. Negalime taikyti su tuo, kad e, vėl tai truks kokius tre, trejus metus. Mes tarsi leidome tam, tik, tam tikrą prasme liberaliai elgti su taisyklėmis, bet iš tiesų būtų labai svarbu, kad tie projektai būtų pabaigti dėl to, kad Graikijai kaip niekam kitam reikia sėkmės istorijų. O šie projektai, jeigu jie bus e, pilnai realizuoti, e, tai tuomet tai ir bus sėkmės istorijos. Taigi, tad, tuomet mes galbūt susitiksime kitų metų Liepos mėnesį, e, mes tikrai nepamiršime šitos temos, mes vėl įtrauksime šį klausimą į darbo tvarkę, mes netgi e, rengėme seminarą dėl žemės nusavinimo. Ar, e, Yra kažkokių naujienų dėl šio klausimo, dėl šios problemos? Uh, Kaip minėjau, E, informacija, kurią gavome iš graikų, e, yra, kad buvo įsteigtos dvi e, darbo grupės ir jie mums turėtų atsiųsti konkrečią informaciją per šešis mėnesius, per pusę metų. Taigi, tai tie šeši mėnesiai turėtų praeiti nuo spalio, kai buvo surenkti tie seminarai. mes ir toliau tęsime savo bendradarbiavimą su e, Taip pat e, pabandysime bendradarbiauti su generaliniu sekretoriumi, nes manome, kad toksai centralizuotas postumis iš komisijos yra labai svarbus. Taip pat reikia kalbėti apie techninę pagalbą, bet e, mums reikia pamatyti tas konkrečias rekomendacijas ir mes jų dabar laukiame, e, tų konkrečių rekomendacijų po tų dviejų seminarų. E, tai tie galime pasakyti šiuo metu. Dėkoju. Tai tuomet mes šį klausimą įtrauksime į Liepos mėnesio darbo tvarkę. Mes esame kantrus, bet nenorėčiau e, per artimiausius 20 metų kas pusmetį skelbti tą patį klausimą darbo tvarkį ir išgirsti, kad dar niekas nepasikeitė. E, dėkoju Jums už jūsų pateiktą informaciją. Manau, kad mes visi esame suinteresuoti šių projektų sėkme. Jeigu galėsite mums kažką atsiųsti raštu, tai mes būsime jums labai dėkingi, nes tikrai įdomu, kaip toliau vystomi tie svarbus projektai. Ir rengiant biudžeto įvykdymo patvirtinimą būtų labai svarbu turėti tą informaciją. Na, nu, dabar paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas. Norėčiau pasveikinti kolegę e, Doris Pak Doris, turiu tau vietą šalia. Mes kalbėsime apie studiją dėl liuks kino apdovanojimo ir general, generalinis sekretorius mums tą studiją pateikė. Dėl Europos parlamento 2013 metų reglamento dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Markus Piper buvo pranešėjas ir e, iš tiesų tai turėjo būti bendras posėdis su kultūros komiteto pirmininkė ponia Kosta. Mačiau, kad ji buvo atėjusi, bet dabar ji išėjo. Sakote, kad ji už durų, gal galite kas nors ją pakviesti? herzlich, herzlich willkommen, wir freuen uns. Sveikiname atvykusią jūs į mūsų posėdį, džiaugiamės, kad galėsime e, išnagrinėti kartu klausimą, kurį jau ilgą laiką nagrinėjo biudžeto kontrolės komitetas, tik nežinau, kuri pradėsite, kuriai pirmai suteikti žodį. Gal jums, prašau. Um, Aš um... kalbėsiu itališkai. Eh, ringrazio molto la Presidente Grassel e tutti voi colleghi della Commissione Cont. Labai ačiū. Pirmininkė, ačiū visiems biudžeto kontrolės nariams, ačiū už tai, kad suteikėte mums galimybę pristatyti šią apklausą. Ji atlikta 2013 biudžeto įvykdymo patvirtinimo kontekste. Mūsų tyrimas neseniai baigėsi ir jame dalyvavo Europos parlamento nariai. Buvo siekiama išsiaiškinti, kaip yra vertinamas liuks kino apdovanojimas. Labai sunku buvo rasti mm, šio susitikimo datą, aš džiaugiuosi pagaliau būdama čia. Uh, Taip pat vicepirmininkas Trup yra čia ir kiti kultūros reikalų komiteto nariai ir lakučio 28 dieną e, bus rengiamas šią temą dar vienas posėdis kultūros reikalų komitete. Taigi norėčiau pasakyti e, porą žodžių, pirmiausia, apie patį liuks apdovanojimą. Neseniai, tiksliau dabar jau švenčiame e, dešimties metų jubiliejų e, šio apdovanojimo. Ir šis apdovanojimas kažkuria prasme labai aiškiai parodo mūsų pagrindinius tikslus, kalbant apie kultūros rytį. Siekiama įvairovės, siekiama pristatyti Europos kiną, padaryti jį labiau matomą ES valstybėse narėse. Kol kas labai nedaug žinoma valstybėse narėse apie kitose sąjungos šalyse sukurtus filmus. Filmai dažnai yra su titrais, Taigi pristatomi visomis ES oficialiosiomis kalbomis. O patys kūrėjai, produceriai, režisieriai juda visoje Europoje, keliauja ir pristato savo kūrybą visoms šalims. Mes savo ruoštų laikėmės tikrai kūrybiško požiūrio per visus dešimt metų, kiek e, galioja e, liuks apdovanojimai, rengiame e, liuks filmų dienas. Ir laimėtojai yra pristatomi Venecijos kino festivalyje. Taigi tai yra įvykis, kuris susijęs e, su kitais įvykiais, e, tai yra keliaujantis renginys, e, jis pasiekė apie 150 Europos miestų ir Europos parlamento nariai taip pat turi galimybę savo šalyse šį renginį pristatyti. Taigi tai yra apskritai galimybė pristatyti europinį filmą ir europinės vertybės, kurios um, atsispindi filmuose. Siekiame skatinti dialogą, taip pat uh, paremti Europos kino sektorių. Ypač uh, paskatinti jaunąją kartą. Pastaraisiais metais um, Liuks uh, kino apdovanojimo laimėtojai dalyvavo kitose festivaliuose, keletas filmų buvo pristatyti taip pat Oskaro mm, apdovanojimui. Ir tai rodo, kad mm, užtikrindami europinio kino sklaidą mes galime tikrai paskatinti mm, Europos kino konkurencingumą. Netrukus bus pristatytas mūsų tyrimas. Pone Doris Pak, Europos parlamento kultūros reikalų komiteto pirmininkė, e, jį pristatys. Ir jį, galima sakyti, šio renginio krikštamote. Norėčiau jai padėkoti, mes labai intensyviai dirbame kartu. galime mm, palyginti su Venecijos kino festivaliu. Venecijos festivalio žiūri dalyvauja kai kurie kūrėjai, kurie pristato e, savo filmus liuks apdovanojimams. Aišku, yra daug um, įvairių aspektų susijusių su šiuo apdovanojimu. Galime kalbėti ir apie investicijas ir jų poreikį. Bet pirmiausia, norėčiau pasakyti. kad parengtas labai rimtas tyrimas, įvertinta suinteresuotų šalių nuomonė valstybėse narėse Jums, jūs turėsite galimybę pamatyti daugelį filmų. O lapkričio 31 dieną bus paskelbtas um, šių metų apdovanojimo laimėtojas. Taigi dabar suteiksiu žodį Doris Pak. Dar kartą ačiū už tai, kad suteikėte galimybę čia dalyvauti ir pasisakyti. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau priminti, kokia buvo šios, e, šio apdovanojimo idėja. O idėja buvo e, tokia, kad mes bandėme e, padaryti tai, ką pasakė e, Wim Wendersas, garsus vokiečių režisierius. Jisai pasakė, kad Europos istoriją galima pasakoti per kiną. Ir Todėl mes e, nusprendėme, kad reikia skatinti, remti e, kino e, kūrimą. Ir Europos kinas tai yra 28 valstybių narių kinas. Taip kilo šitą idėją. Dabar jau, jau dešimtmetį egzistuoja šie, šis apdovanojimas. Komunikacijos generalinis direktoratas inicijavo studiją ir mes dabar norėtume pristatyti studijos rezultatus. E, buvo kreiptasi į visus Europos parlamento narius, jie gavo klausimyną, turėjo atsakyti tuos klausimus e, kadangi e, jūs žin, esate patys parlamentarai arba asistentai, žinote, kiek daug tokių klausimynų gaunate ir kiek iš jų uh, E, atsakote. E, todėl aš džiaugiuosi, kad 137 parlamentarai vis tik skyrė laiko ir atsakė į klausimus. E, šio klausimino autoriai sako, kad 80 kad 80 kad e, tas skaičius 137 procentai atitinka 8, 137 e, parlamentarai atitinka 18 procentų, o paprastai tokiuose apklausose dalyvauja 10 procentų. Iš 137 tų žmonių buvo parinkta 30 atsakymų, 30 e, atsakymų autorių e, pagal šalį, pagal priklausomybę partijams ir taip toliau. Ir buvo, e, jų, jie buvo paklausti, ar jie galėtų be to klausimino dar e, dalyvauti žodinėje apklausoje. 17 parlamentarų sutinko, taigi tie 17, pro, 17 žmonių parlamentarų sudaro tą kiekybinį tyrimą. E, be to e, buvo apklausti kino pramonės profesionalai, e, kurie geriau žino, kaip yra vertinama toks apdovanojimas valstybėse narėse. Jeigu būtumėme e, vykdę tokią apklausą valstybėse narėse, tai būtų iš tiesų kainavę labai daug, trigubai didesni kaštai būtų buvę, tai manau, kad gerai, kad mes sutaupėme. E, ir jeigu mes e, panagrinėtume išsameu, e, kas vyksta, mes nusteptume, kiek mažai, e, kiek mažai e, pasiekia mūsų dokumentai. Manau, kad kinas, kino filmai gali pasiekti daug daugiau. Taigi, e, dėl žinomumo e, parlamentarai žino. E, E, apie šį apdovanojimą. 98 procentai atsakė, kad jie žino. 93 e, procentai sakė, kad jie šio apdovanojimo vardą sieja su Europos parlamentu. Taip pat e, apklausos dalyviai parodė, kad jie žino, kokia yra šio apdovanojimo esmė. Dalis respondentų atsakė, kad E, šitas apdovanojimas gerina e, ES kultūrinę ir kalbų įvairovę. E, tam tikras procentas mano, kad padeda, šis apdovanojimas padeda skatinti Europos kino sklaidą ir e, yra labai svarbu, kad trys laimėję filmai e, yra subtitruojami, yra verčiami visas kalbas E, mes neduodame piniginio prizo, e, laimėtojai būtent gauna tą subtitravimą į, įvairiomis kalbomis ir tai labai prisideda prie sklaidos. E, respondentai mano, kad šitas apdovanojimas yra veiksminga priemonė, kuri padeda perteikti ES vertybės. Norėčiau priminti e, vieną laimėtoją. E, tas E, tai buvo prancūzų filmas Welcome vadinasi, kuris nagrinėjo kalė pabėgėlius stovyklą. Tuomet, kai buvo sukurtas tas filmas ir kai jisai laimėjo, apdovanojimą niekas nekalbėjo apie tą kalė stovyklą. Dabar matote, koks e, tai yra aktualus klausimas. Ir dažnai tie filmai rodo ne tik problemas, bet e, rodo tuos klausimus, tas temas, kurios yra aktualios visose valstybėse narėse ir tai yra galimybė kažkaip atkreipti dėmesį į tam tikras problemas. E, taip pat dauguma respondentų sakė, kad šitas, šitas apdovanojimas e, prisėda prie europinio kino sklaidos. Mes nenorime matyti vien e, amer, amer, amerikietiškus filmus, norime matyti vokiškus, prancūziškus filmus ir taip toliau. Taip pat kino profesionalai atsakė panašiai kaip ir parlamentarai, jie labai teigiamai vertino šį apdovanojimą ir jie taip pat sakė, kad e, šita institucinė e, parama, e, kurią teikia tokia ES institucija kaip Europos parlamentas, e, e, pabrėžia ir remia tuo pačiu Europos kino kultūrinę įvairovę ir prisideda prie uh, E, aukštos kokybės e, kino filmų sklaidos. E, man atrodo, kad tai yra labai svarbus dalykas, nes tai pasakė kino profesionalai. Ir e, parlamentarai kalbėjo apie e, pozityvius pokyčius pastaruoju metu. E, E, mes, kiek, kiek žinote, e, šiek tiek pakeitėme e, tas, tą paramą laimėtojams. Anksčiau titruodavome vieną filmą, dabar titruojame tris filmus. Ir buvo paminėta apklausose, kad šio apdovanojimo reputacija auga. Ir e, tai galbūt susiję su tuo, kad mes išrenkame E, publikai patinkančius filmus. Dažnai manęs klausia žmonės, e, gal jūs ne, kodėl jūs neišrenkate e, to, tokių juokingų filmų, kad būtų galima pasijuokti. Iš tiesų ne mes atrenkame tuos filmus, tuos filmus atrenka kino profesionalai. Jie išrenka iš pradžių dešimt kino filmų iš visų pateiktų ir po to išrenka tris. Taip pat europarlamentarai paminėjo, kad būtų gerai, jeigu būtų dedama daugiau pastangų reklamuojant šitą kino apdovanojimą, informuojant apie jį. E, e, bus pateikta ataskaita apie šitą studiją, bet noriu pasakyti, kad tas Lux kino apdovanojimas yra susijęs ne tik su tuo e, e filmų titravimu. E, tie kino filmai yra paruošiami taip, kad juos galėtų naudoti mokyklos. Tai yra tam tikra edukacinė priemonė. Taigi, gerbiami kolegos, pagalvokite, kokia puikia tai yra priemonė. Manau, kad jeigu mūsų kitos veiklos e, susilauktų tiek susidomėjimo, kai, e, kaip Lūkskino apdovanojimas, tai manau, kad e, žmonės e, geriau suprastų mūsų idėjas. E, Tai tiek būtų iš mano pusės. Aš mielai pakomentuočiau atskirus to tyrimo apklausos rezultatus, jeigu bus kažkokių klausimų. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju už tai, kad atvykote ir kad pristatote. Dabar pranešėjui ponui Markus Piper žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš. E, Aš tikrai labai vertinu kolegę Silviją Kostą ir Doris Pak ir aš manau, kad tikrai yra gerai, labai gerai, kai yra e, dirbama europinės idėjos labui, ypač kai tai daroma būtent dabar. Man atrodo, kad e, tai reiktų daryti taip, kad visuomenė suvoktų ir pamatytų, kad mes darome ir kažkokius gerus dalykus. Ir man atrodo, kad komitetas nebuvo tokios nuomonės, kad, e, kad tai yra kažko, kaž, kažkoks nereikalingas dalykas, ar kad čia yra švaistomos lėšos, ar kad yra e, gadinama e, reputacija Europos parlamento. Tiesiog Europos parlamentas mane, kad tai vyksta neveiksmingai. E, neveiksmingai ta prasme, kad ne visada visuomenė žino apie šį apdovanojimą. Ir dėja šita studija vėl yra pavyzdys e, tokios veiklos. Aš manau, kad mes vėl eilinį kartą e, turime tokį gedingą rezultatą. Ponios ir ponai, tie, kurie e, buvo apklausti, buvo ne, anonim, ne anoniminė studentų masė, pavyzdžiui, kai galėtum didžiuotis, kad 10 procentų ar 15 procentų e, žino apie šį apdovanojimą ir jį gerai vertina. Tie, kurie buvo apklausti, buvo žmonės, kurie priklauso e, žiūri, kuris sprendžia dėl e, Liuks kino e, apdovanojimo. E, E, man atrodo, kad tai yra gėda. Aišku, galima sakyti, kad tie 18 procentų, kurie dalyvavo, e, jie teigiamai įvertino šį apdovanojimą, su tuo aš sutinku, bet aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad, didžio, kad e, didžioji dalis parlamentarų iki šiol nežino, kas yra Lux kino apdovanojimas. Ir čia mes tikrai patiriame didžiulė gėda. Jeigu mes norime e, šią temą pristatyti e, visuomeniai, tai mes turime e, atrasti met, kažkokius būdus. Galbūt reikia kitaip sudaryti komisiją, kurioje dalyvautų gal kažkokios iškilios Europos asmenybės, kad visai kitaip galėtume pristatyti šitą apdovanojimą visai kitaip negu e, tai vyksta dabar. Visi žinome, kad e, kasdieną gauname kelius šimtus laiškų ir, ir Lukskino apdovanojimui čia tenka mažiausias dėmesys. Mes turime kažkaip e, e, pakeisti požiūrį e, Europos parlamentą į šį apdovanojimą. E, O mo mokslininkams norėčiau pasakyti, kad jie taip pat e, apsigėdino. Jie negali sakyti, kad kai 80 procentų respondentų nedalyvauja apklausoje, kad tai yra sėkminga apsauga. Mes čia ne anoniminę apklausą vykdėme, mes e, e, apklausėme komisiją, kuri renka. E, E, apdovanojimo laureatus. Todėl manau, kad šita studija nėra sėkminga, e, o šiaip e, Doris ir Silvija noriu Jums pasakyti, mes visi sutarėme dėl to, kad mums reikalingas šitas kino apdovanojimas, bet mes jį turime kažkaip realizuoti tam tikrais kitais būdais, tinkamais būdais mes turime paieškoti tų tinkamesnių metodų, e, tinkamesnių būtų, būdų, kad įtikintume žmonės. Pavyzdžiui, šita studija manęs visai neįtikino. Norėčiau suteikti žodį kitam pranešėjui, ponui Dijong. Uh, <coughs> Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad um, galiu sutikti su to, ką ką tik pasakė ponas Piper. Žiūrėdamas į atliktą tyrimą, matau, kad išsakyti argumentai teisingi, bet ir dar pasižiūrėjusi lentelę Europos parlamento narių dalyvių sąrašas Ir matau, kad ponas Maltezė yra dabar GUNGL narys. Bet jis, kiek man žinoma, FDD narys. Ir tai nėra tokia, tikliau tokios klaidos neturėtų įsivelti. Ne, aš jį gerai pažįstu. Aš, jis tikrai yra iš GUE, ne iš FDD. Atsiprašau, ponas Dėjongas, atsiprašau suklydau, bet kuriuo atveju nemažai Europos parlamento narių dalyvavo šiame tyrime. Aš išvelgiu tokią problemą, kad netgi jeigu tyrimė būtų dalyvavę daugiau parlamento narių, nauda nebūtų didelė. Mums reikalinga ES piliečių nuomonė, o ne ES parlamento narių nuomonė. Reikia naujo tyrimo. Reikėtų galbūt pakviesti, tiksliau paprašyti komisiją padidinti biudžetą Europos filmų titravimui. Nes idėja pati puikia. Žiūrėti filmą, uh, vienos iš ES valstybių narių mm, kalba. Ir kad originalų kalba jie būtų platinami. Tai yra tokia mintis, kurią mes tikrai pritarėme, bet galbūt Europos komisija galėtų numatyti tokią programą, kuri užtikrintų, kad mm, taip filmai ir platinami. Galbūt e, turėtų būti kažkoks atrankos e, procesas ir jame turėtų dalyvauti tiksliau, tos atrankos metu būtų atrinkti ne vien trys filmai, kurie yra subtitruojami. Jų turėtų būti daugiau, bet turėtų būti numatytas biudžetas metinis ir tada tikrai poveikis e, piliečiams būtų didesnis. Parlamento nariai tikrai žino apie tokį renginį, bet e, ar mūsų piliečiai žmogaus gatvėje paklaustumėte, ar žinote, kas yra Lux kino apdovanojimai, abejoju, kad daug kas žinotų. O kino kūrėjai, aišku, ne vienas neprieštarautų tokiai iniciatyvai. Tai galbūt mes savo pagalbą galėtume padaryti veiksmingesnė, turėtų komisija numatyti konkretų biudžetą. Ačiū. Aš nenorėčiau sudaryti įspūdį, kad mes norime kažką sugriauti. Aš džiaugiuosi, kad mes keičiamės nuomonėmis. Iš tiesų jau daug metų nagrinėjame šį, šį e, klausimą e, biudžeto kontrolės komitete ir aš nenoriu, kad susitarytų spūdis, kad biudžeto kontrolės komitetas nori sugriauti kažką, ką daro kultūros komitetas. Diskusijos esmė yra, kaip būtų galima padaryti tą efektyviau. Pone Triupel, dėkoju. E, norėčiau grįžti prie bendrosios šios, šio apdovanojimo idėjos. E, kino režisierius Vim Vendersas prieš daugelį metų šiuose parlamento rūmose labai aiškiai pasakė, kad mes turime pagalvoti, kaip mums pasiekti žmonės, kaip mes galėtume pasakoti Europos istorijas ar istorijas iš Europos. Ir Doris Pak labai teisingai pasakė, kad e, kino filmų pagalba galima geriau pasiekti žmonės, nes e, tai daroma emocinių pagrindų. Ir e, aš esu pasirengusi galvoti apie e, efektyvumą bet aš nežinau, ar šitas apdovanojimas yra toks neveiksmingas, kaip jūs bijote. E, šitas, e, šitas apdovanojimas e, išsivystė per keletą metų ir apklausoje dalyvavusių parlamentarų skaičiaus aš taip nenuvertinčiau, nes iš tiesų mes gauname labai daug prašymų dalyvauti apklausose, o kadangi dalyvauja, dalyva, dalyvavo tose apklausose 20 procentų E, parlamentarų, tai iš tiesų jie tam tikrą prasme yra ambasadoriai e, šio apdovanojimo, nes jie apie tai kalba savo šalise. E, tie Lux kino apdovanojimą gavę filmai yra pristatomi Europos kino festivaliuose ir per metų bėgėje vis gerėjo tas pristatymas tų filmų. Tai yra sėkmės istorija. Aišku, galima galima siekti ir daugiau, bet reikia pas, pagalvoti apie tai, kad su metais vis gerėjo pristatymas šio apdovanojimo. Ir pavyzdžiui, pažiūrėkite, kiek uh, E, buvo informuojama spaudoje, internete apie tai, e, kino aukštosiuose mokyklose buvo, pasiek, e, buvo šitas kino apdovanojimas pristatomas studentams. Mes tikrai pasiekėme daug publikos ir reikia įvertinti tai, kad su metais mes pasiekėme pažangos, kad pristatymas šio apdovanojimo vis gerėjo. Aišku, galime pagalvoti, kaip galėtume pagerinti situaciją, bet E, aš e, nenorėčiau, kad mes kvestionuotume šį apdovanojimą kaip Europos parlamento kultūros apdovanojimą, nes iš tiesų yra labai, e, nes jeigu Europos parlamentas teikia kultūros apdovanojimą, tai byloja apie tai, kad mes kalbame ne tik apie kažkokius faktus, kad mes taip pat bandome prisidėti prie kultūros sklaidos. E, aš tikiuosi, kad jūs supratote, kad mes nenorime sužlugdyti šito apdovanojimo. Tiesiog reikia turėti omenyje pirminę idėją ir reikia nepamiršti, kad su metais e, tikrai pavyko pasiekti pažangos. Dėkoju kolegė Pak. Ponas, e, mielas ponė Piperi, sakei, kad buvo apklausti komisijos nariai E, bet jie turėjo apklau, ap, būti apklausti, nes jūs patys prašėte, kad būtų apklausti parlamento nariai, mes tą ir padarėme. Komisija čia reiktų sakyti kabutėse ir man atrodo, kad e, buvo teisinga juos apklausti, ko mes negalėjome padaryti. Mes negalėjome padaryti viešos visuomenės apklausos. Jeigu mes būtume vykdę e, visuomenės apklausą visose valstybėse narėse, tai būtų e, kainavę tikrai labai daug, tai būtų neišsitekę į mūsų biudžetą vien tik tam, kad su. su, su sužinotume, kad žmonės nežino apie šį apdovanojimą, bet jūs padarykite apklausą Europos gatvėse, paklauskite žmonių, ar žinote, kas yra e, Europos parlamento pirmininkas. Žmonės atsakytų, ne, nežinom. Kas yra e, komisijos pirmininkas, irgi nežinotų. Paklauskite žmonių, kas, ar žinote, kas yra parlamentaras Piperis, jie taip pat nežinotų, net jūsų rinkiminėje ap apylinkėje. Ap E, aišku, kad mažai žmonių žino, kas tai yra šitas apdovanojimas, bet nepaisant to mes e, teikiame šį apdovanojimą, nes tai yra svarbus apdovanojimas, nes tiems, kurie žino, kas tai yra apdovanojimas, mes rodome, kad mums yra svarbi e, spaudos žodžio laisvę, kad mes esame suinteresuoti tuo, kad e, e, ne, ne, gau, ne tik tai pelną gauti, bet, pavyzdžiui, sužinoti, e, kokie fi, kino filmai kuriami Estijoje ar Slovenijoje. Pavyzdžiui, prieš kelis me, metus buvo pristatytas sloveniškas firmas, filmas klasės priešas, Class Enemy, 29 metų režisierius jį sukūrė. Tai buvo puikus filmas. Mes E, jūs, e, jūs bandote sužlugdyti ne mano ar ne jos, ne mūsų bendrą reikalą, jūs tiesiog iš savęs atimate komunikavimo priemonę, e, nes ne, ne kiekvienas iš jūsų nori ar turi galimybę E, dalyvauti kino peržiūrose, bet, e, bet jeigu nu, nuvyktumėte, pavyzdžiui, į Berliną ar Müncheną, kur rodomas mūsų e, apdovanotas filmas, tai pamatytumėte, kad žmonės ten ateina ne dėl to, kad mes jūs, juos kvietėme, bet tuomet mes turime galimybę pabendrauti su tai žmonėmis, kurie atėjo į tą filmą. Taigi yra daug galimybių pasinaudoti šią priemonę, tik reikia norėti ją pasinaudoti. Tik aš dar kartą pabrėžiu, ne kiekvienas tą daro, e, bet e, e, ne kiekvienas iš mūsų gali platinti skrajutes, kur parašyta, ką, ko gero mes jau esame padarę. Aš jums iškart galiu pasakyti, kur dinksta tos skrajutės. Jos atsiranda šiukšlių dėžėse, nes nieko tai nedomina. Bet jeigu rodomas filmas, tai žmonės eina į tą filmą. E, 28 valstybėse narėse e, rodomi tie trys apdovanoti filmai, 50 e, Europos kino te, e, teatrų ir į tuos filmus ateina žmonės. E, ir aš kalbu čia taip emocingai dėl to, kad aš tikiu e, tuo ir aš norėčiau, kad tu ir kiti patikėtų, nes tai yra istorija, kuri atitinka laiką. Audiovizualinė audio kūryba yra e, E, tai, kas atitinka šio laiko dvasę. Ir aš nenorėčiau, kad jūs kvestionuotumėte šį apdovanojimą, leiskite mums dirbti, jūs teisūs, mes turime padaryti daugiau, kad geriau pristatytume šį apdovanojimą, bet tai turėtų likti mūsų Europos parlamento apdovanojimas. E, aš e, važinėjau po e, Europos kino festivalius ir matau, kad, kaip žmonės džiaugiasi, kad e, yra politikų, kurie domisi kino kūryba. E, ir todėl aš manau, kad mes turėtume e, tęsti e, šią veiklą. O dabar aš baigsiu, ponė pirmininkė, kol e, nenutraukėte manęs. Dėkoju, dėkoju už tokią ugningą kalbą norėčiau dar suteikti žodį vienam kolegai dėl metodologijos, kuri buvo kritikuota. Nes nėra prasmės, kad jeigu mes, mums čia dabar keisti su gringomis kalbomis, tiesiog studijos autoriai galėtų pristatyti tą metodiką. E, galbūt jūs galėtumėte paaiškinti, kaip buvo atlikta ta studija, kodėl buvo pasirinktas toks metodas. Um, Donc, deux éléments euh, sur la méthodologie. Du dalykai dėl metodikos. Biudžeto vykdymo patvirtinime buvo du pagrindiniai elementai, kaip žinote, visų pirma, tas žinomumo šio apdovanojimo įvertinimas ir antras jeigu jis gerai žinomas, e, jeigu iš viso žinomas, kiek žiūrimas atitinkamuose valstybės narėse. Taigi mes žiūrėjome pirmas tikslas, koks yra, mm, išsiaiškinti, kiek, koks yra žinomumo lygis e, tarp narių, todėl yra ta kiekybinė mm, tokia analizė tarp parlamentarų. Ir antras dalykas yra to apdovanojimo įvaizdis. Uh, Iš esmės tai yra kiekybinis, pirmoji dalis buvo kiekybinis įvertinimas, antroji dalis yra kokybinis įvertinimas, kaip suvokiamas tas apdovanojimas, kaip piliečiai vertina tą apdovanojimą, kiek žino apie jį, kiek tas žinomumas tarp piliečių yra išaugęs. Taigi, Mes tokiu dvigubu požiūriu vadovavome savo tyrimę ir dar dėl, dėl atsakymų skaičiaus iš parlamentarų. Būtent taip, 18 procentų gal nėra didelis skaičius, vertinant absoliučiais skaičiais, bet kaip ponia Pak sakė, ir manau, kad daug, daug kas iš esančių, <laughs> puikiai žinote, parlamentarai, parlamentarus sunku yra. Um, kaip respondentus pritraukti ir išgauti iš jų atsakymą, tai manyčiau, kad tie 18 procentų įvertinant tokį aspektą vertinti pozityviai. Pirmininkė, jeigu leisite, aš gimtają lenkų kalbą. Noriu tik e, papildyti e, tai, ką sakė ponė Pak ir ponė Tripel ir kultūros komiteto pirmininkė, tikrai pritariu vieną dalyką, norėčiau pabrėžti, apie ką kalbėjo e, Doris. Iš tikrųjų, liuks apdovanojimai yra Europos parlamento signalas, bet taip pat vienas iš pagrindinių instrumentų ar priemonių, kuri susijusi uh, E, su bendrosios, bendraja rinka. Mes norime kuo didesnio matomumo, tai yra didesnio projekto dalis. Tas projektas galėtų būti pavadintas kino edukacija, e, audiovizualinė. Iš tikrųjų, e, reikia šviesti jaunus žmonės ir tokia švietimo forma yra pirmiausia jaunų žmonių informavimo priemonė. Reikėtų pasinaudoti tokią priemonę, tokią iniciatyvą kaip e, liuks apdovanojimai. Mes taip didiname Europos kino konkurencingumą, lyginant, pavyzdžiui, su amerikietiškais kinais, kuriuose m, galbūt tikrai skleidžiamos kitokios vertybės nei europinės. Uh, Ir mes, čia kalba ne vien apie Europos parlamento signalą, kultūros mm, puoselėjimą, bet ir konkretaus ekonomikos sektoriaus rėmimą. Taigi aš už tai, kad liuks apdovanojimai išliktų. Aišku, reikėtų galbūt ieškoti naujų elementų, naujų sklaidos priemonių, e, bet tikrai ta šviečiamoji vertė yra labai svarbi ir galbūt ateityje mes daugiau eisime būtent į tokius filmus, kur yra skleidžiamas europinės vertybės, o ne į tos, kur, kurie yra amerikiniai ir remiasi kitomis vertybėmis. Dėkoju. Tai galbūt yra tikėjimo klausimas. E, sunku priimti sprendimą. Aš suprantu abi pusės ir e, tikiuosi, kad mes dar toliau tęsime diskusijas šiuo klausimu. Norėčiau labai padėkoti mūsų viešnioms ir man atrodo, kad svarbu buvo, kad mes susitikome ir pakalbėjome kartu. Ne tik vieni apie kitus, bet susitikę pakalbėjome kartu. Tai buvo puikia pradžia. Dabar galbūt mes geriau suprantame, uh, kodėl e, tai daroma taip. Dabar, yra, e, dabar palieku abiems pranešėjams spręsti, ką jie darys. E, taip pat buvo pateikti pakeitimai, kuriuom pritarė e, didžioji komiteto narių dauguma, todėl negaliu e, e, dabar jums patik, jūs, jūsų užtikrinti, kad mes pereisime į tikinčiųjų stovyklą, e, bet galiu pasakyti, kad mes bent jau elgsime sąžiningai. Dėkoju, ponia Kosta, žodis jums. Eh, eh, Ačiū už labai atviras, sąžiningas diskusijas, kaip bendra pirmininkė sakė, tikiuosi, kad, na, mūsų žinia bus tikrai mm, tokia vieninga. Mes tikrai labai e, mylime šį e, liuks apdovanojimą, mes mm, vertiname jį, mes galvojame, kad jis tikrai m, mm, turi labai daug naudos. Aš tai tik grįžau iš Romos filmų festivalio. E, filmai buvo rodomi iš, ir iš liuks Taip pat greta jie buvo rodomi su kitais filmais iš Vidužėmio jūros regionų. Daug piliečių, aš manau, nori kalbėti apie šiuos filmus. Tai yra puikiai galimybė, manau, nes dabar yra toks momentas, kai būtina pabrėžti parlamento vaidmenį ir mes, Europos parlamento nariai, turime patys tai suprasti ir, ir tik tuomet ir kiti e, tai supras. Mes turime pasitelkti filmo simbolinę kalbą, nes jis reiškia Ta kalba leidžia mm, parodyti kontrastus, reiškia, gali padėti su, padidinti mūsų žinias, taip pat ir apie kinematografijos pasiekimus kitose šalise. Iš tikrųjų, tai, manau, sustiprins ir Europos kinematografijos e, svorį bendrai, konkurencingumą. Mūsų tikslas, kaip kiti kalbėtojai sakė, yra. Mm, judėti į priekį žingsnis po žingsnio, stiprinant mūsų pozicijas. Aš e, suprantu, kad e, čia yra tam tikrų ribų, aišku, mes dirbsime savo komitete toliau tais klausimais, kultūros reikalų komitetas toliau dirbs e, kartu su komisija, žiūrėsime, kaip uh, galima panaudoti nacionalinius, nacionalinius kultūros skyrius. Stengsime skleisti informaciją tarp Europos parlamento narių. Galbūt yra tokių, kurie naujai atranda šį liuks apdovanojimą. Uh, Ir aš mielai lauksiu visų jūsų pasiūlymų, kaip būtų galima padidinti tą dalyvavimo lygį. Aš manau, kad mes dirbame to pačiu pagrindu. Labai svarbu yra pasakyti ne, ne, o kaip pagerinti uh, Tai ką mes kultūros komitete galėtumėm dar padaryti. Bet tikrai patikinu Jūs, kad galbūt yra ir ta kita dalis, kurios galbūt Jūs ne, dar nematote, bet mm, filmų režisieriai man yra sakę, kad jiems uh, buvo iš tikrųjų tai labai jaudinanti akimirka, kad jie gavo tą apdovanojimą Strasbūrė. Tai buvo toks tikrai iškilus momentas jų gyvenime. Tai aš manau, kad tai yra labai svarbu ir mes per tai galime daug ko pasiekti. Ačiū. Dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Dabar baigiame darbą. Rytoj 9 ryto tęsime mūsų posėdį. Rinksime e, vic, vicepirmininką. E, ir nagrinėsime kitus klausimus dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Gražaus vakaro.